Because... Turėtume, man regis, pradėti posėdį, laikas greitai eina. Jau 15 minučių praradome. Pradėkime priimdami darbo atverkę. Turiu jūs painformuoti, kad Jensas Gairis prašo pakeisti jo pristatymo laiką, tai bus dešimtas punktas dėl pramoninių rajonų regioninės strategijos. Ir mūsų kolega siūlo, kad e, aptartume šį klausimą po penktos, nes negalės pas mus anksčiau atvykti. Jeigu sutiktumėte, tai reikštų, kad 12 e, ir 16 punktą aptartume valandą anksčiau. Ir mes tuos dalykus galėtume pradėti svarstyti pusę ketvirtos. Dabar priminsiu Jums, kad mūsų posėdis transliuojamas internetu ir e, turėtumėte žiūrėti į darbo tvarkę numatytus laikus kaip preliminarius, nes tenka mums kartais prisiderinti prie konkrečių aplinkybių. Dabar norėčiau pereiti prie antro darbo tvarkės punkto - posėdžio protokolo tvirtinimas eina kalba apie gruodžio 17-18 dienos posėdį. Tas protokolas yra išdalintas ir laikysime, kad jį patvirtiname jį iki posėdžio pabaigos, jeigu nebus prieštaravimų. Trečias punktas pirmininkės pranešimai. Šiuo metu neturiu jokių pranešimų jums. Norėčiau perėti prie ketvirto punkto. Tai keitimasis nuomonėmis su Europos komisijos atstovais. Esame pakvietę taip pat ir regionų komiteto pranešėją ir keisimis nuomonėmis apie naująją e, naujai, naujasias gairias dėl regioninės valstybės pagalbos. Tad visų pirma ir suteiksiu žodį Gertijanui Kopmanui, Europos konkurencijos generalinio direktorato generalinio direktorius pavaduotojų valstybės pagalbai, o paskui išklausysime Nikolas Martin iš regijo generalinio direktorato. Taigi, Gertai Janai, žodis tau. Dėkuoju, panmirinkė, už pristatymą, visiems labas rytas. Pradėsiu nuo to, kad pasakysiu, kad labai malonu man šį rytą susitikti su jūsų komitetu ir greitai uh, pateikti mūsų pamastymus dėl regioninės pagalbos gairių. E, mano komisijos narys Almunija e, būtų mielai dalyvavęs, bet šiandien negalėjo to padaryti. Tik tai noriu pabrėžti, kad e, dialogų šią temą jis yra visada pasira, pasiruošęs, nes iš tikrųjų Europos parlamentas šioje diskusijoje yra labai svarbus partneris. Uh, Regioninės e, pagalbos gairių peržiūra turėtų būti suprantama kaip valstybės pagalbos didesnės reformos svarbus elementas. E, ta peržiūra apima visas taisyklės, tame tarpe ir procedūrinės taisyklės e, dėl valstybės pagalbos. E, ši reforma siekia iš esmės trijų tikslų, kurių svarbiausias yra stimuliuoti ekonomikos augimą ir padėti valstybėms narėms tą augimą skatinti. Taip pat siekime užtikrinti sumažinti biurokratizmą, biurokratijos lygmenį ir užtikrinti, kad įgyventinant nuostatas galima būtų susitelkti ties tais atvejais, kurie daro didžiausią poveikį vidaus rinkai tikrovėje. Žinoma, dauguma pokyčių kontroliuojant valstybės pagalbą sanglaudos politikos rytyje kils iš tų plačių pokyčių, kurie atsiras kontroliuojant valstybės pagalbą apskritai. Regioninės paramos gairės yra tik tai viena tos uh, formulės dalis. E, todėl tie būkštavimai, kurių kartais girdisi, e, turėtų būti išsklaidyti mūsų teikiamo paketo. E, E, matote ekrane nedidelę lentelę, noriu trumpai pristatyti ją jums. Joje atsispindi, kad dabartinėme programavimo laikotarpyje Europos sanglaudos politikos apimtis buvo maždaug 374 milijardai eurų. Ir e, tai sudaro taip pat ir e, nusavų išteklių dalį maždaug apie 500 milijardai eurų. Maždaug 70 ar 80 e, milijardų sudaro parama įmonėms, tai yra valstybės pagalba. Taigi, kaip matote, kad labai didelė tos sanglaudos politikos dalis e, nepatenka į uh, galimybės komisijai kontroliuoti, nes tai nėra valstybės pagalba. Raudonai šioje lentelėje jūs pamatysite, kad e, regioninės valstybės pagalbos gairės, tai pirmasis tulpelis, sudaro tik tai labai mažą elementą sanglaudos politikos, kurį galima laikyti pagalba. Mes e, matome, kad e, tik tai labai didel, e, maža dalis, tai yra trečdalis tų 70-80 milijardų patenka į šią kategoriją. Tuo tarpu didžioji dalis, kuri yra labai aktuali, sanglaudos politikai patenka į e, vystamosios pagalbos ir mokslo tyrimų e, gairių sritį. Yra taip pat dar mažesnė dalelė, kuri taip pat nepatenka į valstybės paramą. Taigi, nors e, valstybės pagalbos dalis ir yra svarbi, tačiau jis sudaro tik nedidelę dalį bendrosios sąrangos. Lygiai taip pat šiame kontekste svarbu pabrėžti, ką mes vadiname regioninę pagalba, e, kuris sudaro, sakysime, vieną trečdalį regioninės paramos dalį. Maždaug 60 procentų jos kontroliuoja komisija, pasiremdama vadinamaisiais notifikavimais, bet tuo pat metu apie 40 procentų beveik pusė E, jei tai taikoma išimtis e, ir vadinasi komisija jos nekontroliuoja. Tad aš į, e, kreipiuosi į komiteto noris, kad į e, šios ryties modernizavimą suprastų plačiau ir nemanytų, kad e, regioninės pagalbos gairės ir yra regioninė politika. E, modernizavimo vienas iš tikslų šiuo atveju yra tolesnis augimas ir tai atsispindi visose mūsų gairėse, kurias peržiūrime. E, daugiau akcentuojame atsipirkimo kokybės ir kainos santyki. E, mes telkiamės ties stimulo efektu, proporcionalumo principu ir tinkamumu Tai labai svarbu, nes akivaizdu, kad komisija yra sukaupusi daug praktinės patirties, esame matę daug atvejų, kurie demonstruoja, kad dėja praeitįje pinigai nebuvo leidžiami taip protingai ir efektyviai, kaip mums norėtųsi. E, todėl e, mes suprantame, kad reikia vengti pernelik smarkiai remti įmonės ir tuo būdu e, iškraipyti konkurenciją, tai svarbu lygiai taip pat ir jums. Tad mūsų čia interesai ir tikslai yra bendri, e, užtikrinant, kad e, ta pagalba būtų tikrai veiksminga. Tad e, apskritai kalbant apie regioninės e, pagalbas naujasias gairias, Susitelkime būtent ties tais dalykais. Vienas iš kontroversiškesnių klausimų šioje diskusijoje yra komisijos planai drausti pagalbos teikimą didelėms įmonėms vadinamosiose C regionuose. Tai yra labiau išsivystę regionai, kurių BVP maždaug 70-90 procentų ES vidurkio. Tie C regionai paprastai aprašomi kaip regionai, kur valstybės narės turi pakankamai daug laisvės skirstant pagalbą, bet e, atlikti tyrimai ir konkrečiai tyrimai, kuriuos atliko regijo generalinis direktoratas, rodo, kad e, pagalba tuose regionuose didelėms įmonėms e, paprastai nekeičia tų įmonių elgesio. Kitaip sakant, jos užsieima tą pačią veiklą, leidžia daugiau ar mažiau tas pačias sumas pinigų, kaip kad darytų be tos pagalbos. Žinoma, tos didelės įmonės veikia ne tik vienoje valstybėje ir yra tikimybė, kad jos gaus e, neproporcingai didelės pagalbos sumas. Ir atvirai sakant, mūsų praktika rodo, kad yra įmonių, kurios dairosi po Europą, kur geriau tos pagalbos susilaukti. Mes paskelbsime dešimt didžiausių regioninės pagalbos gavėjų, didelių įmonių sąrašą ir jūs e, tikrai nustepsite pamatę, kad e, visą laiką kalba eina apie tas pačias įmonės, dažnai automobilių pramonėje ir jos iš įvairių vyriausybių gauna įplaukas. Tad uh, Komisijos e, sprendimas riboti e, tokią paramą turėtų būti suprantamas kaip e, gana išsames analizės rezultatas ir jokiais būdais neturėtų būti suprantamas kaip augimo stabdys. Mes turime daugybę įrodymų, kad pagalba vidutiniams ir mažoms įmonėms šia prasme yra daug efektyvesnė. Niekas nesako, kad tos įmonės e, labai ženkliai prisideda prie ekonominės plėtros. E, niekas dėl to nesiginčia. E, čia svarbios yra dvi sąlygos ir pirmoji jų atsispindi skaidrėje. Yra ir kitų gairių, kurios leidžia konkretiems tikslams, mokslo tyrimams, technologijų plėtrai, inovacijoms, taip pat energetikos e, efektyvumui siekti. Yra galimybė teikti toms įmonėms pagalba tame tarpe ir C regionuose. Tad nereikėtų sakyti, kad yra visiškai bendras draudimas teikti paramą didelėms įmonėms. Uh, C regionuose. Ir tai e, atitinka taip pat ir e, reglamentuose nustatytas nuostatas dėl sanglaudos politikos. Kitas dalykas, e, vicepirmininkas Almunija diskusijose dėl šio reikalo aiškiai pasakė, kad komisija yra atvira diskusijai draugė su interesuotais subjektais, kad galima būtų parengti išimtis e, šiai taisykliai, jeigu bus įrodoma, kad e, iš tikrųjų e, tokia pagalba atneštų pridėtinę vertę. Greta mano minėto principo kad būtina užtikrinti pridėtinę vertę, mes taip pat akcentuojame skaidrumo ir įvertinimo svarbą. Labai svarbu apie informaciją, apie tiekimą pagalbą, jos gavėjus, kad pilietinė visuomenė ir demokratiniai atstovai, tokie kaip jūs, galėtų tinkamai tai kontroliuoti. Taigi E, pagal naujasias taisyklės tokia informacija turi būti skelbiama taip, kad būtų prieinama visiems. Kitas dalykas - svarbioms išlaidoms, kur e, didelės e, sumos pervedamos per vadinamasias schemas Svarbu yra užtikrinti, kad jų veiksmingumas būtų reguliariai vertinamas, siekiant užtikrinti didesnį veiksmingumą ir kad apskritai pinigai būtų leidžiami tinkamai. Ir iš tikrųjų mes stengsimės užtikrinti, kad kai tos schemos yra tikrai labai didelės apimties, mes užtikrinsime tinkamą jų įvertinimą, kad galima būtų pasižiūrėti į regionų, kurie gauna paramą patirtį ir kad galima būtų ją plačiau paskleisti. Taigi, ponė pirminkė, e, aš pristačiau bendruosius pokyčius, yra daug techninių detalių, bet galima apie jas bus kalbėti truputį vėliau. Taip, tikriausiai e, gerai būtų palikti daugiau laiko klausimams atsakymams. Dabar regioninės politikos direktorių žodis. Ačiū, pirmininkė. Pateiksiu perspektyvą, pagal kurias vyksta diskusijos dėl e, valstybės paramos modernizavimo, apie ką kalbėjo Janas. Čia yra dvi politikos - sanglaudos politika ir valstybės paramos politika. Ir aišku, yra tam tikras e, tarp tikra tarpusavę sąveiką ar sutapimas, nes visa parama pagal sanglaudos politiką taikoma pagal valstybės paramos taisyklės. Taip yra ir taip bus toliau. Išvelgiant e, iš mūsų perspektyvos, Turime tris svarbus klausimus. Vienas yra supaprastinimas, nes, nes vienas iš tų varmų jėgų, kuriomis mes remiamės, yra lėšų teikimo supaprastinimas. Yra nuoseklumo klausimas taip pat ir taip matome konkrečių aspektų, specifiškų aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti taip pat. Supaprastinimas reikalingas tam, kad būtų užtikrinama, kad valstybės parama e, nesukeltų papildomos administracinės naštos ar tiems, kurie tvarko lėšas, tai yra valdymo institucijos ar e, paramos gavėjai. Dėl nuoseklumo, tai kalbame apie politikos nuoseklumą, siekiant užtikrinti, kad tikslai, kurių siekiama įvairiose politikos srityse, E, jų būtų siekima lygiai grečiai, o ne, nebūtų prieštaravimų tarp jų. Ir didelių įmonių klausimas čia yra svarbus. Ir trečias klausimas yra veiksmingumo klausimas, nes vienas svarbiausių tikslų šiuo sanglaudos politikos e, teisės aktų rinkiniu yra sustiprinti lėšų panaudojimo veiksmingumą. Taigi yra, tai yra taip pat e, politikos klausimas. Taip pat reikia nuoseklumo ir smulkesnių lygmenių ir tai susijęs su regioninėmis paramos taisyklėmis ir žemėlapiais. Dėl specifinių detalių, tai geras pavyzdys būtų e, Europos teritorinis bendradarbiavimas. Tai yra vienas anglos politikos elementų, kuris e, kelia tam tikrų klausimų dėl tarpvalstybinio elemento ir jį reikia taip pat atsižvelgti. Šie trys dalykai - parastinimas, nuseklumas ir specifinės detalės yra ne tik regioninių mm, gairių klausimas, bet tai taip pat yra svarbus klausimas bendrai, e, kaip tarpusavėje saveikauja sąglaudos politika su <clears throat> valstybės paramos, mokslinių tyrimų, naujovių politika ir taip toliau. Tačiau Regionėse gairėse kyla tam tikras klausimas, e, svarbus klausimas, nes yra e, teritorinė dimensija taikant valstybės paramą ir e, siejant tai su žemėlapiais. Tai yra suderinamumo tarp įvairių politikos sričių klausimas, kaip sanglaudos politika pasireiškia įvairiose regionuose ir kokias reikšmės tam turi žemėlapiai. Proceso prasme, tai šiuo metu vyksta konsultavimosi etapas. E, regionų ir miestų politikos generalinis direktoratas dalyvauja diskusijos apie tai, kaip į šios klausimus atsižvelgiama. Ir mes manome, kad šiame procese mes jau matome e, konstatacijoms parengtame dokumente parlamente e, yra sprendžiami tam tikri nerima kelintis klausimai, pavyzdžiui, dėl paramos tinkamumo, nes tai yra vienas iš principų, kuris bus naudojamas e, valstybės paramos politikoje ir kaip jis taikomas e, sanglaudos politikos programoms. Jis taip pat čia yra svarbus, nes priimtas sprendimus šiam požiūriu pritarti. Taigi matome, kad yra būdas, kaip siekti supaprastinimo šioje srityje. Kalbant apie specifines detalės, tai aš minėjau Europos teritorinį bendradarbiavimą, yra siūlomos nuostatos, kurios čia turėtų būti naudingos. Mes manome, kad pavyko išvengti nenuoseklumų ir anomalijų, tačiau yra aišku atvirų klausimų, kurie po konsultacijų su valstybėmis narėmis turės būti sprendžiami. Yra klausimas dėl žemėlapių suderinamumo, nes referencinis laikotarpis e, nustatyti regionų kategorijos sanglaudos politikai e, panaudos 2007-2009 metų duomenys. O referencinis laikotarpis e, regionės paramos gairėms bus 80-10 metai. Taigi turime e, sulaukti tų duomenų ir tada pamatysime, ar kils kokie nors netitikimai, svarbus netitikimai. Pagal turimus duomenis ir e, atliktus simuliavimo bandymus atrodo, kad tie netitikimai bus nedideli. Tačiau tai reikės dar panalizuoti ir išsiaiškinti, ar reikia imtis konkrečių veiksmų, vengiant kažkokių anomalijų. Dėl didelių įmonių. Yra e, daug panašumų dėl požiūrio sanglaudos politikoje. Iš pat pradžių žinome, koks yra klausimas, kuris nekarta buvo aptartas. Komisijos pasiūlymas buvo labai ribojantis, kalbant apie paramą didelėms įmonėms, nes e, duomenys turimi yra labai panašus pagal konkurencijos direktorato duomenys. Mes atlikome įvertinimus ir sistemingai įsitikinome, kad jeigu palyginsime paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir didelėms, matome, kad didesnė nauda yra teikiant paramą MVI. Tačiau e, e, sunku pademonstruoti, kad e, parama didelėms įmonėms iš tikrųjų leidžia kurti daug didelių darbo vietų. Todėl to, taikomas toks ribojantis požiūris. Tai šis klausimas, aišku, dar yra aptariamas trialoge tarp tarybos komisijos ir parlamento. Ir mes dar neturime galutinės pozicijos šio klausimo. Tačiau komisija laikosi nuomonės, kad apribojimai, e, kurie buvo taikomi, turėtų būti išlaikyti ir parama didelėms įmonėms turėtų būti ribojama e, tikslėms rytims, ten, kur yra įrodymų, kad tai yra naudinga mokslinio tyrimų naujovius srityse ar e, energijos taupimo ar energetinio veiksmingumo srityje. Taigi bendras požiūris būtų toks. O kalbant apie klausimus, kurias minėjau pradžioje, tai nėra didelių nerima keliančių dalykų ir ateityje per ateinančias kelias savaitės mes vykdysime vidaus procesus, siekdami užtikrinti, kad toks nuoseklumas išliktų iki tol, kol bus parengta galutinė gairių versija ir ją patvirtins komisija. Ačiū. Ačiū, Nikola. Aš dabar norėčiau suteikti žonui, e, žodį Žanui Polui Denano iš regionų, regionų komiteto, kuris parengė pranešimą e, regioninės pagalbos gairių klausimų. Ačiū. Gerbiami par, um, kolegos, man labai malonu, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame posėdėje ir aš tiesiog norėčiau pristatyti regionų komiteto nuomonę regioninės pagalbos gairių atžvilgių laikotarpiu iki uh, e, 20 metų. Kaip jūs uh, greičiausiai žinote, kad regioninė pagalba prisideda prie uh, regionų ekonominės situacijos E, tų regionų, kurie susiduria su um, didžiuliais sunkumais. Ir pagal egzistuojančias taisyklės e, valstybės parama galėtų būti teikiama įmonėms tose regionuose, kur tiesiog įmonės negali gauti, pavyzdžiui, privataus finansavimo. Vietos valdžios institucijų atstovai praktiškai patvirtino vienbalsiai E, mano pranešimą regionų komitete. Ir pranešime mes sakome, kad komisija neturėtų riboti valstybės e, priemonės. E, atvirkščiai turi būti teikiama efektyvi parama regionams, kad jie galėtų atsigauti ekonominę prasme. Susidarius ekonominiai ir socialiniai kriziai mes turime skatinti ekonomikos vystimasi, darbo vietų kūrimą ir socialinę sanglaudą. E, regioninių klausimų e, komitetas Europos parlamentas e, būtent yra kaip ir kompetitingas šių klausimų atžvilgiu. Kalbant apie regioninę pagalbą, aš manau, kad visi asmenys, kurie atstovauja piliečius ir regionus, turi na, išreikšti savo nuomonę ir užimti vietą prie dėrybinio e, stalo. E, komisija e, yra dabar jau pateikusi pasiūlymą, naują pasiūlymą dėl regioninės pagalbos gairių ir inicijavo konsultacijas šio klausimo. Ir šiandieną aš norėčiau sužinoti, ką Europos parlamentas turi pasakyti šiuo klausimu. Regionų komitetas parengė pranešimą savo iniciatyvą. E, jame prašo, kad komisija turėtų įtraukti regionų atstovus į visą procesą. Taigi e, regionų komitete prasidėjo diskusijos šiuo klausimu ir manau, kad jau esame pasiekę e, pažangos rengiant pranešimą regionų komitete Regionų komiteto paskutinė plenarnėje sesijoje komisaras Almunija nevalik pakeitė savo ankstesnę nuomonę. Jis sakė, kad e, Na, anksčiau, e, kaip ir laikėsi tokios nuomonės, kad ta valstybės pagalba turi būti ribota, tačiau dabar sakė, kad na, tokio pribojimo nebus ir tai yra sveikintinas dalykas mūsų regionams. Um Kai, kurios, kai kurie komisijos pateikti pasiūlymai mūsų manimų turėtų būti dar tobulinami. Jeigu bus valstybės pagalba ribojama, tai tai duos neigiamų pasiekmių tiems regionams, kurie ir dabar e, išgyvena ne pačius geriausius e, laikus, o valstybės pagalba galėtų tik tai paskatinti didesnę sanglaudą e, tarp regionų. Taigi, ko mes pageidautumėm iš komisijos e, šiuo atžvilgiu? Pirmas dalykas. Mes norėtumėm e, nuoseklumo, didesnio susiderinamumo tarp sanglaudos fondų ir valstybės pagalbos reikia pripažinti visų perinamųjų regionų statusą pastarieji taip pat e, gavo e, valstybės e, pagalbą. Komisija dabar suskirstė regionus į kelias grupės, tačiau mūsų manimų taip elgtis yra neprati, neprotinga, nes pavyzdžiui vieniems regionams dabar nėra taikoma pavyzdžiui konvergencijos pagalba vien dėl to, kad jie pasiekia tą 85 procentų BVP lygį, e, lyginant su ES vidurkiu. Tačiau netgi tos, e, tie regionai, kurie kaip ir gali konkuruoti E, su kitais susiduria su tam tikrais e, sunkumais e, atsigaunant ekonominę prasme. Taigi aš norėčiau, kad būtų užtikrintas didesnis suderinamumas tarp įvairių ES fondų, kad nesusidarytų tokio socialinio dempingo situacijos. Kitas dalykas Mes nesuprantame, e, kodėl e, komisija nenori padėti e, didelėms įmonėms, kuriuose dirba daugiau nei 50 darbuotojų, tarp valstybinėms įmonėms. Juk kartais tokios įmonės yra tik tai vietinio lygmens, tai yra šeimos verslas, sukuriantis daug darbo vieto, vietų E, žmonėms. Taigi aš manau, kad e, pagalba e, tikrai neturėtų būti ribojama ir teikiama tik tai įmonėms, kuriuose dirba 50, iki 50 darbuotojų. Aš manau, kad į tai reikia atsižvelgti. Šiandieną regionų komitetas daug dėmesio skiria E, visuomeninio intereso paslaugoms. Tačiau komisija sako, kad tokio pobūdžio paslaugoms e, e, pagalbos, valstybės pagalbos taip pat teikti negalima dėl konkurencingumo taisyklių. Ir tai tikrai turės didžiulių pasiekmių tokio pobūdžio paslaugų sektoriui. Toliau dar norėčiau pakalbėti apie nustatytas ribas. Uh, E, mes norėtumėm, kad valstybės pagalba turėtų būti padidinta iki 500, nuo 300 iki 500 e, tūkstančių, e, atsižvelgiant į tikslinės grubes ir regionus. Nes šiuo metu pernelik daug subjektų gali pretenduoti į valstybės pagalbą, o e, dėje dažnai yra ignoruojami tie regionai, kuriuose gyventojų populiacija nėra tokia didelė, tačiau e, tie regionai susiduria su e, taip pat dideliais iššūkiais. Komisija neturi atsižvelgti į kiekvieno regiono ypatumus, charakteristikas. Mes norėtume, kad tie labiausiai nutolę regionai saugotų savo statusą Taip pat e, reikėtų atsižvelgti tokius dalykus kaip e, geografiniai e, dalykai, kraštovaizdas, ar kalbame apie regionus kontinente ar salose ir taip toliau. Taigi, jeigu komisija iš tiesų atsižvelgs į tokius dalykus, manau, kad būtų lengviau įgyvendinti ir konkurencingumo taisyklės. Na, krizė palėtė regionus nevienodai. E, tačiau e, šis klausimas yra aktualus ir regionų komitetui, ir Europos parlamentui. Todėl aš esu pasirengęs atsakyti į visus jūsų kilusius klausimus. Ačiū, Konstancija Krer. Äh, ähm, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kai buvo paskelbtas komisijos dokumentas, buvo stebimas nemenkas sujudimas, nes susidaro įspūdis, kad dvi politikos rytys, kurios tarpusavėje susiję, e, nebuvo nuosekliai pateikiamos. O tai reiškia, kad bendradarbiaudami su komisija turime elgtis labai atsargiai, kad e, tai, e, kas bus nuspręsta sanglaudos rytyje, atitiktų tai, kokie bus sprendimai konkurencijos srityje. E, nuo pat pradžios turėjau tam tikrų būkštavimų, bet dabar išklausęs į pristatymą matau, kad kai kurie iš jų išsklaidyti. Jeigu pažvelgsime į žemėlapius ir į egzistuojančias kategorijas, tai pamatysime, kad e, sanglaudos politikos kategorijos dažnai netitinka tų, kurios numatytos konkurencijos srityje. Tad e, aš e, norėčiau paraginti vengti tų kategorijų ir žemėlpių nesutapimo. Dėl sanglaudos politikos ir požiūrio į ją, tai matosi, kad komisija truputį skirtingai žiūri į sanglaudą negu kad į konkurenciją. Konkurencijos politika daugiausia susijusi su didelėmis įmonėmis. Mums atrodo, kad mums sąlygom turėtų būti didelėms įmonėms galimybė laisvai konkuruoti. 60 ar 80 milijardų eurų, kuriuos jūs, ponas Kupanai, paminėjote, netrodo labai didelė suma. Ypač silpnesniems regionams, kurie menkiau išsivystė. Žinoma, labai išsivystę regionai netaip labai nukentės. Ir bet kokia pagalba įmonėms tuose dideliuose regionuose, žinoma, prisidės prie tos bendros sumos. Mes turime labai aiškius e, prioritetus, e, kurie gali pritraukti papildomų pinigų toms didelėms įmonėms. Tačiau tada gali sustaryti problema dėl finansavimo susikoncentravimo tam tikrose regionuose. Ta problema esame matę ir praeitie. E, jeigu turime skirtumus tarp labiau ir mažiau išsivyščiusių regionų, tai e, įmonės tada e, kartais sumano persikelti iš vieno regiono į kitą. Ir jeigu turime regioną, kurioje veikia viena ar kita įmonė, kuriai daryti pažangą sunku, nes regionas yra atsilikęs, tada galbūt galima pagalvoti apie papildomą paramą. Parlamente apie šią problemą diskutuojame jau daug metų, na, o e, šiuo dokumentu ta problema galtinai ir nebus išspręsta. Tačiau drauge turime padaryti viską, kas manoma, kad galėtume išvengti tokių dirbtinių gamybos perkelimų. E, užtikrinant, kad tik tai e, visiškai aiškiai būtiniausia valstybės pagalba būtų teikiama. Todėl e, turime stengtis nepakengti mūsų tikslams sanglaudos politikoje. Pirmininkė, norinčių pasakyti yra 11, prašau kolegų pasisakinėti trumpai Lambert van Nistelrooy dabar. Dėkuoju, pirmininkė. E, svarbiausia mano mintis būtų tokia. E, dabar, e, rengiant šį reglamentą, abi institucijos yra lygios įstatymų kūrėjos ir mums reikia dokumento, kuris būtų daug tikslingesnis ir užtikrintų teminė koncentracija. Dabar, kai komisija pateikinėja tokius pasiūlymus, mūsų e, pozicija skiriasi nuo tos, kurią išpažinome ankstesnėme laikotarpyje. Ir mes šiame komitete net šią temą neruošiame pranešimo. E, gal galėtumėte paaiškinti tolesnius e, žingsnius? E, kolegos jau yra parengę gerai subalansuotus klausimus plenariniam posėdžiui, nes negalime ramiai sėdėti ir stebėti, kas vyksta. Mes turime galvoti apie mažiau išsivyščiusius regionus, apie tas vietovės, kuriuose gyventojų skaičius yra mažas ir, kaip kolegė minėjo, gamybos e, perkelimas taip pat yra problema. Tad susitelkime ties mūsų vaidmeniu ir turime tai išdėstyti politiškai tuo lygmeniu, kuris yra reikalingas. Aš žinau, kad e, yra tam tikros procedūros, bet mes kaip parlamentas galbūt galėtume būti aktyvesni. Viktor Boštinaro. Ačiū toliau Viktoras Boštinaro. Labai ačiū. Manau, kad uh, diskusija yra labai savalaikė, nes pirmą kartą kartu aptarėme sąglaudą ir valstybės paramą tuo metu, kai kalbama apie Europos ateitį. Tai yra, kokį ekonominį vaidmenį mūsų Europa vaidins, koks bus jo konkurencingumas. Nes kai kurios dogmos, kuriomis e, vadovavomės iki pastarojo meto, E, buvo krizės sužlugdytos. Viena didžiausių dogmų buvo viešas e, aspektas ir privatus. E, reiškia, viešasis buvo kvailas, o ne, privatus yra gerai. Ir yra tikra panacėja. Matome, kad šiandien taip nėra, o e, tyrimai atlikti Junktinės valstijose, Kanadoje, Europoje rodo, kad e, viešos įmonės valdomos viešųjų e, institucijų gali būti tokios pačios geros kaip ir privačios. Toliau. E, iš krizės taip pat galime pasimokyti, kad tos šalis, kurios turėjo didesnių gamybos pajėgumų krizę ištvėrė daug geriau palyginti su tomis, kurios daugiausia pasikliovė trečiojų sektoriumi. Palyginkime Rumuniją, Vengriją, kitos, kurios buvo deinstrualizuotos su kitomis, kuriams sekasi geriau. Pavyzdžiui, Kinija. Trečioji dogma. <clears throat> Europa iš Europos pramonės e, turtas persikelia. Žinau, kad viskas daroma dėl pelno, tačiau mes eksportuojame savo e, žinias, importuojame prekes pagamintas Kinijoje. Ir ne tik. Ar nereikia politikos, e, kuris spręstų įmonių perskelimo problemą? Jeigu ne, turėsime kitų metal, kitų atvejų kaip Rumunija ar Luksemburgė. Reikia spręsti problemą dėl kurios galime skustis. Manau, kad sanglauda ir valstybės parama turi veikti kartu, sprendžiant tokias problemas kaip pramonės krizė Italijoje. Kita dogma - mažas yra gerai. Žinoma, neblogai. Tačiau žvelgiant į krizės pasiekmes, mes matome, kad mažas tolygų gražus nėra e, tokia didelė tiesa, kaip mums atrodė iki šiol. Kodėl? Todėl, kad maža įmonė mažiau svarbi, kuriant darbo vietas, yra labiausiai pažeidžiama krizės metu, tai yra rizikingiausia, rizikingiausias subjektas, kuris, kuriam sunku gauti kreditų ir jam sunkiau konkuruoti. Pažvelkime į Vokietijos ekonomiką ar Kinijos ekonomiką. Ar ten mažos įmonės yra svarbiausios? kokios įmonės daugiausiai investuoja į mokslinius tyrimus. Ar tai būtinai yra mažos? Ne, bent jau ne mano uh, įsivaizdavimo. Na ir pagaliau, koks bus Europos vaidmuo mokslinių tyrimų ir na, produktų vystimo srityje. Oficialiai mūsų teiginiai, mūsų pareiškimai skamba gražiai. 20 metų strategija, 50 metų strategija. Tačiau pažvelkime į, į faktus. Bloombergas uh, 11 metai valstybių ir regionų indėlis į mokslinius tyrimus atsinaujančių šaltinių srityje, kur mes norėtume būti čempionai. Pirmiausia, pirmoje vietoje yra Kinija, antroje Vokietija, vienintelė išimtis Europoje ir trečioje vietoje Junktinės valstijos. Taigi paskutinė pastaba, atsiprašau, kad kalbu ilgai. Jeigu rimtai nekalbėsime visi kartu ir nekursime strategijos apie tai, kad pagerintume e, pramoninius gamybos pajėgumus Europoje e, su valstybės parama ir sanglaudos politikos indėliu. Visą tai liks žodžiais popierėje, bus e, pratimas intelektiniams pamastymams, o 20 metais pamatysime, kad ta strategija žlugo. Labai ačiū. Ačiū Viktorai, Janas Albrichtas. Ačiū pirminkė norėčiau pratesti mūsų koordinatoriaus Vandelnistelrojaus mintį apie Europos parlamento vaidmenį. Galbūt mano žinios šiek tiek ribotos, tačiau aš matau svarbų skirtumą. Viena yra komisijos pozicija pagrįsta makroekonominė analizė ir tai yra objektyvios e, žinios, tikiuosi, kurios rodo, kas yra gerai, kas yra blogai vidaus rinkai. E, konsultuojamasi, po to e, šita pozicija paskelbiama ir po to tai tampa valstybės paramos Biblija visiems mums septyneriems metams. Kitas elementas yra politinė diskusija, ką galima pakeisti politiniais sprendimais. Klausimas yra, kas svarbiau ir kur yra objektyvios analizės realioji dalis ir ką galima apie ką galima diskutuoti politinėse institucijose. Pacituosiu kitą pavyzdį. Su komisija aptarnėjame klausimą, ar reikia e, rodiklius įtraukti į teisėkuros tekstą. Ar komisija nori, kad mes pakeistume rodiklius, ar politikai turėtų surasti rodiklius, ar tai yra objektyvios žinios. Tai yra svarbu, nes turime keletą pavyzdžių. Tarkime, aš Esu pranešėjęs apie mokslinių tyrimų e, fondą ir kalbame apie didelės įmonės. Kai jūs sakote, kad didelės įmonės yra blogai, tai reiškia, kad politika jų e, atžvilgių yra nėra veiksminga, bent jau aš taip suprantu. Europos pinigai yra priemonė politikai plėtoti. Ir klausimas yra, ar politika yra gera, kuomet uh, nusprendžiama ar duoti pinigų didelėms įmonėms ar ne. Ar įmanoma, kad didelės įmonės kai kuriuose Europos dalyse pasiima pinigus ir nesukuria naujų darbo vietų? Tai yra skandalas. Taip yra, tai, tai yra skandalas. Tačiau ar šis skandalas yra priežastis neduoti didelėms įmonėms pinigų? Politinė logika yra kitokia galiu sutikti su analize, kad kažkur yra taip, tačiau klausimas yra, ką daryti. Pavyzdžiui, visi mūsų puikiai žino, kad MVI yra priklausomos nuo didelių įmonių. Dauguma bent jau jų. Todėl suteikiame galimybę didelėms įmonėms, kurios dirba su MVI, kažką daryti. Ir stebėkime, kokios bus politikos pasakmės. Aišku, reikia kreipti dėmesį į veiksmingumą, į darbo vietų kūrimą taip pat galbūt. Tačiau ortodoksiškai nereikia sakyti ne didelėms įmonėms, nes kaip politikai mes tam negalime pritarti. Galime pažiūrėti jūsų analizę ir su komisija trilogė dar padiskutuoti. Tačiau mano klausimas yra, jeigu sutarsime dėl kažko trilogė, ir, o jūsų tekstas prieštaraus tam, kam, dėl ko mes sutarėme, kas bus svarbesnis? klausimas yra svarbus, nes galime atverti duris, visi bus patenkinti, o jūs už tas duris užtrenksite. Tai yra tipiškas ES politikos supaprastinimas. Tokias problemas turime išspręsti kaip galima greičiau, kad nenukentėtų paramos gavėjai. Turime, turite suprasti mus, mes ginsime didelės įmonės. Ne dėl to, kad jos mums labai patinka, bet mes manome, kad jos yra svarbios ir MVI atžvilgių. O mažos įmonės, galbūt ne visur, e, kai kur jos yra visiškai neveiksmingos, tačiau kai kurios yra labai veiksmingos. Beje, e, dar keletas pastabų nesusijusių su regioninė pagalba, pagalba, tiesiog dėl ateities. Kokia bus ES parama e, komunikacijoms ir telekomunikacijoms? Jeigu nebus tokios paramos, tai turėsime viešą tinklą su privačiais operatoriais. Beje, aš ne kaip boštinaru, aš e, e, augau šalyje, kur privatumas buvo blogai, privačios įmonės, o viešosios įmonės, valstybės įmonės buvo gerai. Ir dar vienas dalykas. Mes e, skatiname pastatų ekonom, e, energinį veiksmingumą. Ir e, turim, imamės veiksmų. Kaip dėl valstybės paramos statant privačius būstus. Tai yra svarbus elementai. Ir tikimės, kad koordinavimas tarp įvairių direktoratų bus aiškus. Mes svajojame, kad kai mes ką nors nusprendžiame, tai jūs mūsų sprendimų laikysitės. Dar e, pirmam raundui Kirsten Westfall. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponas Albrichtas. Galiu pritarti šimta procentų tam, ką jis pasakė. Tačiau norėčiau užduoti klausimą dėl regiono. Pavyzdžiui, Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje yra regionų, kurių situacija nėra bloga, Ir greičiausiai, e, na, e, regioninės pagalbos ateityje tokiems regionams nereikės. Tačiau e, šalia šali jų yra kiti regionai iš Slovenijos, Čekijos Respublikos, kurie bus remiami iš regioninės pagalbos. Taigi aš abejoju dėl to, kad kai kurios įmonės gali priimti sprendimus persikelti į kitus regionus, kurie E, gauna regione pagalbą. Taigi tie labiau geriau stovintis e, regionai tiesiog praras darbo vietas ir panašiai. Taigi aš nežinau, e, kokius komisija galėtų numatyti apribojimus, kad tokios problemos nesusidarytų. Tai yra, kad įmonės nesikeltų į kitus regionus, kurie gauna regionę pagalbą. Ačiū. Aš norėčiau užduoti klausimą štai kokį. Kaip komisija priemė e, sprendimą e, dėl populacijos? E, kokiais skaičiais buvo vadovaujamasi? Ir dabar norėčiau suteikti žodį komisijai, o galbūt suteiksiu žodį visiems, kurie nori pasisakyti. Ne, komisijos atstovas. Ačiū. Ačiū už provoka provokatyvius klausimus. Ir taip pat dėkoju, kad jūs e, e, komentuojate e, komisijos politiką. Aš norėčiau peržiūrėti atskirus klausimus, kurie yra svarbiausia. Kai kurie jūsų kalbėjo apie įmonių persikelimą į kitus regionus ir ką būtų galima padaryti. Uh, siekiant išvengti šios problemos. Galiu sakyti, kad egzistuoja e, du e, tie įmonių veiklos perkelimo būdai. Tai yra, kai įmonė persikelia ES viduje ir kai įmonė perkelia savo veiklą už ES ribų. Pagal e, mūsų gairias mes rašome, pavyzdžiui, kai įmonė persikelia į regioną, kuris e, gauna regionę pagalbą vien dėl to, kad jai veikti ten palankiau, tai mes e, tokius atvejus e, analizuosime. Jeigu įmonė persikelia už ES ribų, tai sunku įrodyti, kad įmonė elgesi tyčia. Tačiau pagal naujas gairias mes tiesiog žiūrėsime, kiek įmonė iš to išlošia. Jeigu, pažiūrėjau, įmonė sa, galvoja, kad na, jai tiesiog brangiau e, veikti ES e, ir pigiau už ES ribų, tai veiksmų jokių nebus imtasi tokiu atžvilgiu. Toks yra pagrindinis požiūris, kuriuo mes vadovavomės šiuose gairėse. Dabar dėl didelių įmonių. Aš nemanau, kad reikėtų kartotas, tačiau e, labai svarbu paminėti tris dalykus. Visų pirma, mes nesakome, kad atsisakome teikti pagalbą didelės įmonėms. E, jūs greičiausiai visiškai nesupratote mūsų pasiūlymo. Mes sakome, kad parama nebus e, taikoma pradinėms investicijoms C regionuose. Tačiau Europos parlamentas e, pastebėjo, kaip pastebėjo, labai svarbu, kad didelės įmonės galėtų būti remiamos pagal e, kitas programas. Kas yra C regionai? Tai yra tie regionai, kurie yra labiau pažengę. Na ir e, komisija tiesiog draus teikti regioninę pagalbą, investicinę pagalbą e, tik tai tiems regionams. Taigi e, tokią pagalbą galima teikti A regionams, kurių BVP vienam gyventojui yra mažiau nei 75 procentai ES e, vidurkio. E, dar norėčiau pasakyti, kad šiuo metu mes vertiname įvairias galimybės, kaip tam tikrais atskirais atvejais, kuriuos aptarnėsime su jumis, uh, E, numatyti tam, tikrus, tam tikras išimtis ir tiems C regionams. Jūs kalbate apie e, na, teisėkuros procedūrą ir taip toliau. Tai akivaizdu, kad šiais klausimais mes galime glaudžiai su jumis bendradarbiauti ir kaip e, komisija pasakė, na, šis klausimas dar nėra baigtas analizuoti. Dabar dėl žemėlapio suderinamumo. Nikolas, man atrodo, apie tai kalbėjo, kad nėra jokių didžiulių skirtumų. Skirtumai atsirado todėl, kad politikos siekia skirtingų tikslų. Tačiau mes nenorime, kad tie skirtumai e, na, didėtų. Uh, tarp atskirų žemėlapių. Toliau dar keletas aspektų. Kai, kurio, kai kurie Europos parlamento nariai sako, kad reikėtų žemėlapiuose nurodyti tuos perinamuosius e, regionus. Mes galvojome apie tai, tačiau nusprendėme, kad taip elgtis negalima. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes priimsime tokį sprendimą, tada e, valstybės narės neteks lankstumo. Ir Mes siūlome tiesiog suteikti valstybėms narėms galimybę e, pačioms apsispręsti, kuris regionas yra C regionas pagal populacijos skaičių ir taip toliau. Neteisinga e, būtų tai, kad jeigu e, sprendimą priimtų komisija, o ne valstybės naras. Taigi tą patį galiu pasakyti ir apie pasienio regionus. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau atsakyti poniai Vesfald, kad e, visų pirma, valstybės narės e, gali e, nustatyti pasienių regionų statusą pačios. Ir manau, kad tokių regionų tikrai nebus daug. Kai valstybės narės priims tokius sprendimus, e, kai bus nustatyti tie pasienio regionai, kuriuose e, gyventojų nedaug ir jų plotas e, tikrai nedidelis, e, bus galima teikti regioninę pagalbą, kuri nebus tokia didelė kaip praeitįje, bet tikrai nemaža. Taigi, jeigu komisija iš anksto priims sprendimą dėl tokių regionų statuso, E, nebus gerai, nes e, valstybės naras e, turėtų priimti tokius sprendimus nacionaliniu lygmeniu. Taigi mes pasirinkome tokį sprendimą, kad valstybės narės turėtų nustatyti regionų statusą pagal bendras taisyklės, kurias yra parengusi komisija. Uh, Taip pat e, komisija netgi po šių e, diskusijų yra pasirengusi vesti dialogą. Mes bendradarbiaujame su e, kolegomis iš regionių klausimų generalinio direktorato ir, aišku, mes visada esame pasirengę bendradarbiauti su jumis. Toliau buvo kalbama apie uh, E, kitas paramos formulės e, energetinio efektyvumui, IKT ir taip toliau. Turiu sakyti, kad e, šie dalykai reglamentuojami kitų gairių ir mes vedame panašaus pabudžio dialogus siekiant nuseklumo. Toliau dėl populacijos kriterijus, kokiais skaičiais buvo vadovaujamasi. Mes sakome, kad tiesiog mes turėtume vadovautis dabartiniais gyventojų skaičiaus faktais. E, šiuo klausimu vyko labai ilgos diskusijos, e, buvo kalbama apie e, ribotą išteklių skirimą, o galbūt reikėtų tokio platesnio požiūrio. Na ir pasikonsultavę su suinteresuotais asmeniais mes manome, kad geriau paramos skirstimui būtų, jeigu būtų atsižvelgta į tą populacijos arba kitaip sakant gyventojų skaičių. Vis dėlto mes norėtume, kad e, ateityje valstybės naras e, na, daugiau dalyvautų e, rengiant regionės politikas. Ir dėja, šiandieną tų skurdžių regionų skaičius yra daug didesnis nei prieš 15 metų. Ir manau, kad Na, valstybės narės, jeigu jos pačios e, pri, galėtų priimti sprendimus e, tų regionų atžvilgių, e, lėšos būtų geriau tikslingiau paskirstytos. Taigi klausimas, kas svarbesnis parlamentas ar komisija, atitenka Nikolas tada kitam kalbėtui. Aš norėjau dėl keletos minčių pasisakyti. Visų pirma, neina kalba apie tai, kad didelės įmonės yra blogos, niekas apie tai nešneka. Kalbant apie sanglaudos politikos tikslus, paprasčiausiai sakome, kad turime ribotus išteklius ir norime užtikrinti, kad jie kuo geriausiai būtų panaudojami. Tuo mes vadovaujamės ir apie tai taip pat diskutuosime ir trilogę. Ir čia turime būti visiškai atviri. E, svarbiausia pasiekti būtent šitą tikslą. Žinoma, jis turi pilnai atitikti sanglaudos ir investicijų politiką, nes tai e, vieni iš svarbiausių ekonomikos augimo variklių Europos Sąjungoje. E, žinoma, yra spaudimas siekiant kuo greičiau parengti sanglaudos politikos paketą kad galima būtų žengti į priekį kuo greičiau, o tuo pat metu lygiai greičiai turi vykti procesas susijęs su valstybės pagalba. Mm, e, nes e, valstybės pagalbos taisyklės jau yra fiksuotos ir kai bus regioninės paramos gairės parengtos, e, turės atitikti tuos procesus, kurie vyksta valstybėse narėse. Mm, ir tai yra būtina, kad galima būtų pradėti programą. Tad laiko prasme tai negali būti dalykai, kurie seka paskui vienas kitą, o lygia gretus. Ir žinoma, reikia tinkamai koordinuoti tai, kas vyksta dėrybose dėl sanglaudos politikos ir kas gali potencialiai įtakoti kitas dėrybas. Į tą reikia atsižvelgti. Ir komisija kaip institucija privalo užtikrinti, kad neatsiras anomalijų ir būtent to mes ir siekime. Man rodas, jau e, nemažai potencialiai rizikingų klausimų išsprendėme. Yra e, kai kurios liekamosios rizikos, e, kurias reikės analizuoti, artėjant prie gairių rengimo pabaigos ir e, viena iš sričių yra didelės įmonės, kur e, reikės tam tikrų pokyčių. Turėsime pažiūrėti į likusius administracinio proceso elementus, e, į kontrolės dalykus, į žemėlapius. Ir iš tikrųjų tai yra mūsų atsakomybė visą tai atlikti, e, kad pasiektume rezultatą, o konkrečiai, kad nebūtų tų anomalijų, kurių siekime išvengti. Ponas Denanau, dėkoju. Iš tikrųjų, e, kalbame apie Europos pramonės ateitį. Ir e, galimybė naujoms įmonėms pradėti naują gamybą, pavyzdžiui, kiek kalbam apie ateities medžiagas, e, aukštųjų technologijų dalykus. Tai e, mes turime suvokti, kad jeigu mes to nepadarysime, tai amerikiečiai tai padarys. Vadinasi, didelės įmonės turi turėti tokią galimybę. Mažos įmonės atskirai to tikrai nepadarys. Žinoma, galima sukurti tinklą. E, antra vertus, mažos įmonės dažnai yra susijęs su didelėmis ir mes turime įgalinti tai, kad mažos ir didelės dirbtų drauge. Tai labai svarbu. E, tad aš norėjau atkreipti dėmesį į Europos pramonės ateitį. Tai svarbiausias dalykas. Už tai mes kovojame. Tad galimybė didelėms kompanijoms gauti pagalbą ji turi egzistuoti, bet tam tikromis sąlygomis. Tačiau, kai galvojame apie Europos pramoninį išsivystymą ateityje, turime remtis didelėmis įmonėmis. C regionai neturėtų būti du kartus skriaudžiami. Jie jau ir taip kenčia dėl komunikacijos, infrastruktūros Tad du kartus jų skriausti neturėtume. Turėtume į juos žiūrėti panašiai kaip ir į A regionus. Pirmininkė, e, aš norėčiau, kad jūs nedaugiau kaip vieną minutę užtruktumėte norėdami paklausti. Laikas mus spaudžia. Dabar žodis ponui Winkler. Dėkoju. Džiaugiuosi klausydamasis kalbu apie regionų ir konkurencijos politiką. E, girdėjau didelės įmonės minint ir mažas. Paprastai regione yra viena ar dvi didelės įmonės, todėl yra svarbu e, užtikrinti joms paramą. Kita problema yra pereinamojo laikotarpio e, išplėtimas, pratesimas XA regionams. Dėkui. Pane Smulkova. Dėkoju, ponė pirmininkė, kolegos jau uh, išsakė tai, ką aš norėjau pasakyti apie didelės įmonės. Bet buvo paminėtas valstybės pagalbos modernizavimas ir man čia rūpi skaidrumo ir uh, tinkamumo gauti paramą taisyklių klausimas. Ar jūs galvojate, kad užtenka to skaidrumo, kai, e, tarkim, pagalba tenka įmonėms, kurių savininkų mes nežinome, kas jie yra ir kam tie pinigai patenka? Ačiū, ponė pirmkė. Pirmiausia, norėčiau pritarti pono, pono Vaniselrojaus pasiūlymui, kad reikia aktyviau dalyvauti šioje diskusijoje. Tai labai svarbu, kad būtų užtikrintas nuoseklumas, sudarinamumas tarp sanglaudos ir regioninės politikos. Nereikia supriešinti regionų, nes tai yra politikos ramščiai. Visą tai turi dėrėti tarpusavėje. Matau, kad to sudarinimo kol kas trūksta nes nėra e, numatytų specialių nuostatų naujoms regionų kategorijoms e, pagal tai, ką siūlo komisija 14-20 metams. Mums reikia tokio nuoseklumo ir sudarinimo su sutartimi, ką pagal Lisabono sutartį darysime su e, neplankiausiose sąlygose esančios regionos, regionais salų, pavyzdžiui, regionais, kurie turėtų pasivykti e, sausumos regionus pagal bendrosios rinkos prieigos galimybės, e, dalyvavimą ekonomikoje, ypač kai kalbame apie mažas salas e, su silpna ekonomika. Aš tiesiog norėčiau, kad jūs daugiau dėmesio skirtumėte šių dviejų politikos ryčių suderinimumui. Matau, kad du direktoriai sėdi vienas šalia kito ir galbūt e, galės pasiūlyti ateityje pasiūlymų. Ačiū. Manau, kad e, bėgant laikui vis atsiranda naujos nuostatos, biudžetinės nuostatos, kurios silpnina regioninę politiką. Mano akimis žvelgiant, šis pasiūlymas vėlgi silp, silpnina regioninę politiką. Reikia laikytis konkurencijos e, principų ir taip toliau, bet galų gale sumažėja paramos dydis ir tos paramos intensyvumas. Tai yra konstatavęs periferinių regionų e, konferencijos pirmininkas. Atrodo, kad šis pasiūlymas neatitinka e, būtinybės didinti paramą krizės laikotarpiu. Turime tikslus, kurie yra apsvarstyti, nustatyti, kaip minėjo regionų komiteto e, pranešėjas, tačiau realybėje viskas priešingai vyksta. E, kaip buvo kalbėta anksčiau, e, atsiranda prieštaravimų tarp regionų kategorijų ir netgi tų kategorijų viduje. Pavyzdžiui, konvergencijos regionams e, numatytas e, gana palankus traktavimas. Tačiau kitose kategorijose esantis regionai yra tarsi ir baudžiami. Nemanau, kad tai yra priimtina. Kalbant apie įmonių perkelimą, taip. Akivaizdu, kad Tokie pasiūlymai skatins tolesnį įmonių persikelimą, galbūt reikėtų numatyti kažkokias nuobados bendrovėms, kurios perkelia savo veiklą per penkerių metų laikotarpį po to, kai jos gauna paramą. Arba priversti jas gražinti tokią paramą. Dėl ultraperiferinių regionų norėčiau užduoti komisijai klausimą kas yra planuojama e, dėl tiems regionams teikiamos paramos, ar jį išliks, ar jį bus sumažinta per pus, kaip aš e, supratau. Tokie būtų mano komentarai šiais klausimais. Ačiū, norėjau grįžti prie didelių bendrovių klausimo. Mano turimi duomenys iš Junktinės karalystės rodo, kad dauguma, didžioji dalis paramos yra teikima didelėms bendrovėms. Ir vienas argumentų pagal komisijos pasiūlymą yra tas, kad reikia daugiau e, skirti dėmesio mažoms ir vidutinėms įmonėms. Bet, kaip sakė Aldrichas, mažos ir vidutinės įmonės e, pa, e, na, gauna naudos iš bendradarbiavimo su dėlėmis įmonėmis per e, tiekimo e, grandinę, o didelės įmonės yra svarbios plėtojant regionų ekonomiką. Du pavyzdžiai. E, prieš porą savaičių kalbėjau Šiaurės rytų Velso verslo klube. Tai nėra konvergencinis regionas. Ten norima įsteigti įmonių zoną, pramoninę zoną, kad būtų pritrauktos didelės įmonės ir būtų sustiprinta vietos ekonomika. Tame verslo klube daugelis privačių verslininkų, bet ir žmonių iš viešojo sektoriaus nerimavo dėl jūsų pasiūlymų, nes jie mano, kad tokie pasiūlymai pakenks jų siekiams pritraukti didelės įmonės į tokią pramoninę zoną. Taigi aš norėjau pasakyti, kad reikia dar kartą pažiūrėti, kokia yra didelių įmonių apibrieštis. Mane sudomino taip pat jūsų pasiūlymas, kad gali būti tam tikrų tikslinių išimčių. Jūs sakėte, kad norite su mumis apie tai pasikalbėti. Tačiau aš manau, kad jūs apie tai pagalvojate ir turite minčių ar pasiūlymų, kokie, to, kokios tos e, tikslinės išlygos galėtų būti. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti. Ačiū toliau, Aldrišas e, Vlasakas. Labai ačiū. regioninė parama, valstybė parama yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant socialinę, teritorinės, e, ekonominės sanglaudos. Ir aš sutinku su komisija, kad taisyklės reikia supaprastinti, padaryti nuoseklesnės, tačiau dabar e, sąlygos yra kur kas griežtesnės negu anksčiau. Man atrodo, kad reikia daugiau koordinuoti valstybės paramą su kitomis ES politikos sritimis kaip jau buvo minėta iki manęs. Noriu pakalbėti apie keletą kliučių dideliems investiciniams projektams. Mums atrodo, kad turėtų būtų įmanoma pasidarbuoti šio klausimu, tačiau tam reikės daug laiko. kalbant apie administracinės kliūtis. Reikėtų daugiau aiškinti ir kalbėti apie tai, kas bus, jeigu nebus tiekiama parama ir kai negalima panaudoti įprastinių klasikinių paskolų. Visą tai uždeda didelę naštą valstybėms ir komisijai. Taip pat kalbame apie lankstumą. Iš tikrųjų, ar yra būtina numatyti tokias griežtas e, sąlygas ir e, teikti įrodymus iš pačio, pačioms įmonėms, kad gautų paramą. Ačiū. Mes kalbame apie valstybės pagalbą. Taigi giname daugumos piliečių interesus. Aš norėčiau kalbėti apie regioną, kuriame gyvena 7 milijonai gyventojų ir kur yra didžiulis nedarbo lygis. Tuo pat metu tai yra vienas iš e, tų regionų, kuriuose e, yra e, kaip ir daug inovatyvių projektų, tačiau jie yra neremiami regionės pagalbos. Taigi aš norėčiau paklausti komisijos. Ar būtų galima atsižvelgti į kitus kriterijus, ne tik į BVP, e, kai yra e, priimami, e, priimami sprendimai dėl regioninės pagalbos tokiems regionams kaip Madridas. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams, po to regionų komiteto atstovams. Taigi, kas atsakys pirmas į klausimus. Ačiū už klausimus. E, tikrai neįmanoma atsakyti visus klausimus, tačiau norėčiau e, na, pakalbėti apie pačius svarbiausius dalykus. Mes e, atsižvelgiame visus regioninės politikos tikslus. Ir tokiu būdu mes žvelgiame taip pat ir į konkurencingumo dalykus ir į vidaus rinkos dalykus Na dabar jeigu kalbėsime apie tokias kraštutinės situacijas, tai jos tikrai uh, bus nenaudingos nei konkurencingumo, nei regionų poli, uh, politikai. Nes jūs kaip Europos parlamento nariai uh, ginate piliečių interesus ir norite, kad uh, valstybės pagalba turėtų būti kaip efektyviau panaudota. Uh, Ir e, visos šios diskusijos yra susijusios su tuo, kad reikia pasiekti geriausią balansą. Tai yra, kai valstybės narės, e, vienos narės gali leisti daug, kitos mažiau, e, visos vadovautųsi na, tomis pačiomis atsargumo taisyklėmis. Ir Iš tiesų norėčiau užduoti klausimą, ar protinga komisijai e, nustatyti tokias taisyklės, kuriomis jos vadovautis visiškai negalėtų. Taigi mes negalime, tarkim, e, elgtis e, palankiau su vienomis valstybėmis ir praščiau su kitomis. E, Ir dėl tos priežasties mes e, nusprendėme sumažinti valstybės pagalbą atsižvelgdami į realybę. Tuo pat metu mes keliame e, tam tikras sąlygas, pavyzdžiui, itin nutolę regionai. E, šiuo atveju pagal dabartinės taisyklės valstybės narės, pavyzdžiui, gali priimti sprendimus e, netaikinti šimčių iš tam tikrų e, programų, todėl kad tie pasienio arba itin nutolę regionai puikiai gali konkuruoti su kitais regionais. Taigi aš manau, kad reikalingas lankstumas reikia numatyti tam tikrą lankstumą, e, kuris galėtų būti panaudotas tada, kai jo reikia. Kai kurie kolegos kalbėjo apie skaidrumo dalyką. Na ir e, komisija e, sako, kad reikia vadovautis tokia bendra taisyklė, kad visų pirma pagalbos tikslas, naudos gavėjas turėtų būti kontroliuojami. Ir būtent tai yra pagrindinė sąlyga, kad sistema veiktų. Labai e, keista, jeigu taip e, nėra daroma dabar, bet kalbant apie naujas taisyklės, tai šis principas bus aiškiai tvirtintas ir visi turės e, jį įgyvendinti. Toliau Nikolas e, anksčiau pateikė labai e, įdomų E, pastebėjimą, kad komisija turi tam tikras išskirtinės e, kompetencijas konkurencingumo politikos atveju, tačiau tuo pat metu aktyviai dalyvauja e, bendro sprendimo procedūroje, kuri yra susijusi su kitomis politikomis. Kon, konkurenci, už konkurenci, konkurencijos politiką atsakingi žmonės bando atsižvelgti ir į tai, kas yra daroma su regioninė politika. Ir Tuo pat metu e, mes tikimės, kad bendraudami su kolegomis, su kitomis institucijomis mes e, galėsim jūs įtikinti, kad konkurencingumo politika taip pat yra svarbi. Nes e, iš vienos pusės mes norime užtikrinti, kad vidaus rinka veiktų tinkamai. Ir kad būtų gyvendinama tinkama regiono politika. Taigi šie du dalykai kaip ir negali būti supriešinti. Taigi, iš esmės, tos e, dvi politikos, konkurencingumo regiono politikos e, yra susijusios e, ir tikimės, kad Europos parlamentas mums, mus parems siekiant ES anglaudos tikslų ir Europos vidaus rinkos tikslų. Ačiū. Thank you, that... Dėkuoju, ponė pirminkė. Dėl trijų minčių norėčiau dar pasakyti. Dėl rodiklių ir e, BVP. E, kalba eina apie nuoseklumą, nes regionų kategorizavimas e, sanglaudos politikoje remiasi BVP. Ir siekiant užtikrinti, kad nebūtų netitikimo, rengiant žemėlapius regionų pagalbai, būtina užtikrinti, kad bus naudojami tie patys rodikliai. Tai vienas iš svarbiausių dalykų kalbant apie regionų kategorijų traktavimą ir atitikmenis. Tai kai diskutuojama dėl sanglaudos politikos ir tai atsiriame į Europos vadovų tarybos išvadas paskelbtas prieš savaitę maždaug, tai e, yra sudėtinga diferenciacija tarp įvairiausių regionų, kad galima būtų atsižvelgti, pavyzdžiui, į kažkokią konvergenciją, e, kai e, regionas e, kažkurį laiką išliks perinamojoje kategorijoje ir taip pat į kitą variantą, kai tas regionas patampa tarp labiau išsivyšusių regionų. Tad ta sudėtinga diferenciacija e, verčia spręsti bendro finansavimo ir kitus klausimus. Tačiau e, vargu ar reikia dar e, griežčiau tą diferenciaciją apibrėžinėti. E, tolesnis darbas e, diferencijuojant e, būtų sunkiai įgyvendinamas ir atimtų tam tikrą lankstumą iš valstybių narių. Joms darant pasirinkimus. E, Ta pati galima būtų pritaikyti ir regionams, e, kurios, kurie turi tam tikrų specifinių e, elementų. Toliausiai nutolę regionai, bet greta jų yra ir salų regionai, kalnuotieji ir taip toliau. Ir būtent todėl mes bandome nustatyti tam tikrą lankstumo galimybę valstybėms narėms e, ir pritaikyti skirtingas bendro finansavimo normas kurios labiausiai tiktų. E, vengiame iš anksto apibrėžti e, labai griežtai, kas tiktų vienu ar kitu atveju. Na ir dar vienas dalykas, ir tai sutaps su tuo, ką sakė ponas Von. E, E, iš tikrųjų, reikia žiūrėti į bendrąją sąrangą, kai e, kalbame apie tai, kaip elgtis su didelėmis įmonėmis. Turime matyti sąsajas tarp VMI ir didelių įmonių, apie tai buvo kalba ir trilogija E, tai turi atsispindėti ir kituose reglamentuose, bet e, iš esmės galiausiai valstybės pagalbos režimą didelėms įmonėms e, apibrieš būtent regioninės pagalbos gairės. Tai Ačiū pirmininkė. Diskusija tikrai įdomi, tačiau manau, kad turime atminti, jog turime krizės kontekstą Europoje. Ir manau, kad e, valstybės pagalbos e, būdu mes tikrai suaktyvinsime veiklos Europoje. Kalbame apie biudžetą 14-20 metams. Tikimės, kad e, parlamentas suvaidins savo vaidmenį siekiant su biudžeto, nes reikia remti valstybės narės regionus geru biudžetu, kad jos galėtų vykdyti politiką regionų naudai. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai yra suderinamumas tai tarp įvairių gairių ir struktūrinių fondų. Struktūriniai fondai sukuria aplinką, kuri palanki MVI. Todėl tokiame kontekste valstybės parama yra leidžiama, stiprinant mažas ir vidutinės įmonės. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie kaimo vietovės Europoje. Aš e, dalyvauju grupėje, kuri vadinasi Rural Act, e, kur dalyvauja apie 50 kaimo vietovių institucijų. Reikės siekti balanso tarp e, kaimo ir miestų vietovių Europoje, nes kaimo vietovės teikia tam tikrą paramą ir e, urbanizuotams e, zonams. Na, o komisijai norėčiau pasakyti, kad štai išklausėte diskusijos dėl regionų tinkamumo gauti paramą. Manau, kad komisija turi atsižvelgti į visų regionų specifines e, aplinkybės. Pirmininkė, dėkoju visiems dalyviams. Aš norėčiau kad ši diskusija testusi. Manau, kad tai galiu pasakyti ir kolegų vardu. Aš suprantu, kad konkurencijos e, direktoratas ir jo vadovas aiškiai pasakė, kad jūs esate pasirengę keistis nuomonėmis su mumis. Mes pateiksime klausimą žodžiu. Suprantame, kad jūs baigėte konsultacijas kovo viduryje ir matyt kažkur vėliau šiek tiek grįšime prie diskusijos dėl konkrečių klausimų kurie iškils taip pat ir e, trialoge dėl teisėkuros e, sistemos ateities laikotarpiai. Manau, kad e, to reikia ir ačiū, kad esate pasirengę dirbti su mumis. Nors ir suprantame, kad konkurencijos rytėje komisijos darbas yra savotiškas, tačiau šis dialogas reikalingas ir su mumis. Mums tai yra svarbu. Labai Ačiū, dabar perėsime prie balsavimo. To... Kolegos, patikrinkime, ar veikia įranga. Veikia, nors lietai, bet veikia. No, it's not me, Małgosia. Okay, it, it, well, not everybody voted. Ne visi balsavote, atrodo, trys, trys e, nenori balsuoti, atrodo, kad visų kortelės veikia. Taigi, pono Albrichto biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešimas. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. Ne? Penktasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja prieš žodinį pakeitimą? Balsuojame dėl penktojo pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Šeštasis pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Antrasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Taip, žodinis pakeitimas. Prie devintojo pakeitimo kas nors prieštarauja? Ne. Devintasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Dešimtasis taip pat su žodiniu pakeitimu ar kas nors prieštarauja dėl žodinio pakeitimo? Ne. Tuomet su pakeitimu. Dešimtas pakeitimas kas už? Prieš Reikia patikrinti balsavimą dėl dešimtojo pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Atmestas 19 už 21 prieš. Trečiasis kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 14 atsiimtas. Toliau balsuojame dėl visos nuomonės. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 40 už vieną susilaikė. Galime perėti prie Rikos Madar nuomonės. Ar galime balsuoti? Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, ant, ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Ketvirtas pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigiamas, atmestas. Toliau aštuntasis pakeitimas. Kas už? Aštuntasis. Kas prieš? Susilaiko. Atmestas, man atrodo, taip pat. Devintasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas, dešimtasis už, prieš susilaiko patvirtintas, vienuoliktas kas už. Ar neprieštaraujat patikrinimui, tikriname dėl dešimtojo pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Vienuoliktasis pakeitimas, dėl jo balsavome, ar ne? Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Keturioliktas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Aštuonioliktas už, prieš susilaiko patvirtintas. Devinioliktas už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 27 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas 28 už prieš susilaiko atmestas ketvirtasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas 36 už prieš susilaiko patvirtintas 34 už prieš susilaiko patvirtintas 39 už prieš susilaiko atmestas 40 už. Prieš. Patikrinsime 40. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 24 prieš 18. 41 pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtintas 42 už. Prieš susilaiko atmestas 43 už, prieš, susilaiko atmestas, 44 už, prieš, susilaiko atmestas. Penktasis kompromisas yra su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui, ne, tuomet su juo balsuojame dėl penkto kompromiso už, prieš susilaiko patvirtinti, 51 už, prieš susilaiko patvirtinta, 52 už, prieš susilaiko atmestas, 53 už, prieš susilaiko atmestas, 6 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 61 už, prieš patikrinsime 61 balsuojame. Balsavimas baigiamas. Pritarta 28 prieš 14. Septintas kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. Šešiasdešimt aštuntas pakeitimas už. Prieš susilaiko pritarta. Septyniasdešimtas už. Prieš susilaiko patikrinsime 70. Baigiame balsuoti. Pritarta 22 už, 18 prieš. 8 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta 76 už, prieš susilaiko pritarta 77 už, prieš tikriname 77. -ai. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Pritarta 24 už, 18 prieš. Toliau 78 už, prieš susilaiko atmestas, 9 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 80 už, prieš susilaiko atmestas, 82 atsimtas, 10 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 11 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, Galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. 39 už, 3 prieš. Taigi patvirtintas. Baigiame balsavimą. Now we have the uh, first meeting with uh, Mr. Uh, E, toliau pagal mūsų darbo tvarkė, pirmasis pasikeitimas nuomonėmis su Ramonu Luizu Pakarselu, tai yra regionų komiteto pirmininku. kolegos, nedarau jokios patraukos. Taigi norėčiau tęsti mūsų posėdį ir norėčiau e, nuoširdžiai pasveikinti e, Ramoną Luisą Valkarselių, Siso iš regionų komiteto ir iš karto norėčiau suteikti jam žodį. Ir vėliau bus organizuotos diskusijos su Europos parlamento nariais. Taigi prašome. Dėkoju pirmininkė, ponai ir ponios, gerbiami Europos parlamento nariai, komisijos atstovai, ponai ir ponos. E, valstybių vadovai vasario 8 dieną susitarė dėl daugiametės finansinės perspektyvos 2013 ir 2020 metų laikotarpiu. Atrodytų, kad viskas yra pasakyta, tačiau iš tiesų taip tikrai nėra e, Europos vadovų tarybos išvadose yra rašoma, kad Europos parlamentas ir taryba turėtų kuo greičiau e, susitarti. Ir tą e, pabrėžė Europos parlamentas, kad tikrusios dėrybos prasideda tik tai dabar. Taigi aš norėčiau pasveikinti Europos parlamentą dėl kelių priežasčių. Visų pirma, už jūsų tvirtumą E, ginant savo poziciją, e, darantis dėl daugiametės perspektyvos. Ir iš kitos pusės norėčiau pasveikinti Jūs už pažangą, kuri buvo e, pasiekta trišalėse dėrybose dėl sanglados politikos ateities. Kai kurie asmenys yra linkę pamiršti, kad tas institucinis kontekstas, kuriame mes gyvename, visiškai nesiderina su ankstesnėmis e, dėrybomis, kurios įvyko 2005-2006 metais. Nuo to laiko buvo patvirtinta Lisabono sutartis suteikianti naujų galiojimų Europos parlamentui. Ir e, Europos parlamentas e, dabar turi galimybę patvirtinti daugiametę perspektyvą, dėl kurios apsisprendė taryba. Um Taip pat Europos parlamentas tapo bendro e, sprendimo procedūros e, lygiai verčių partnerių priemant sprendimus dėl sanglaudos politikos. Taigi aš džiaugiuosi dėl Europos parlamento šiuo atžvilgiu, nes e, būtent jis galės palikti savo pėtsaką pačiuose svarbiausiuose teisės aktuose liečiančius uh, E, piliečius ir regionus. Greičiausiai žinote, kad regionų komitetas e, e, dalyvavo diskusijose. Mes patvirtame pirmą, pirmąją nuomonę dėl daugiametės perspektyvos 2011 metų gruodžio mėnesį. Taip pat buvo parengta visa eilė kitų nuomonių dėl komisijos parengtų teisėkuros projektų kurie yra susiję su ateities sanglaudos politika po tiksliau e, su e, komisijos siūlomis politikomis e, po 2013 metų, pavyzdžiui, sanglodos politika, žemės ūkio politika ir taip toliau. Taip pat esame patvirtinę ir kitų rezoliucijų, pavyzdžiui, dėl sanglodos politikos. Mūsų pranešėjai tiesiog bendradarbiavo su kolegomis iš Europos parlamento. Turiu pasakyti, kad esame labai patenkinti bendradarbiavimu su Europos parlamentu, nes daugelis e, mūsų pateiktų rekomendacijų e, regiono komiteto nuomonėse e, buvo priimtos domen šio Europos parlamento komiteto. Taigi, jeigu šios diskusijos tampa vis aktualesnės. E, tai yra todėl, kad yra susidariusi labai sudėtinga ekonominė situacija, kurios pasakmes yra itin matomos. E, regioninės politikos atžvilgių. E, sanglaudos politika gali tikrai padėti įspręsti ekonominės krizės problemas. Kalbant apie struktūrinius fondus, tai iš jų e, e, skiriama dabai, labai daug lėšų e, sprendžiant e, tokias problemas kaip e, parama mažoms ir vidutinėms įmonėms, socialinė sanglauda ir investicijos inovacijas. O tai yra vieni pagrindinių strategijos 2020 strategijos tikslų. Be struktūrinių fondų E, nebūtų niekada pakankamai pinigų investicijoms. Ir dėl to kiltų rizika dėl ekonominės stagnacijos. E, kalbant apie įvykusi Europos vadovų tarybos e, susitikimą, tai jo rezultatai yra vertinami dviprasmiškai. Ir aš norėčiau pasakyti, kodėl mes turėtume būti kaip protingai, protingai E, protingi įvertindami e, pasiektus rezultatus. Visų pirma, e, tikrai buvo pasiekti neblogi rezultatai. Nors sanglaudos politikos biudžetas yra sumažintas lyginant su kitomis politikos rytimis, 350 e, milijardų eurų, tai yra 13 e, milijardų eurų mažiau lyginant su e, pradinio Europos komisijos pasiūlymu. Na, o dabartinis pasiūlymas yra 8,5 procentais mažesnis nuo pradinio pasiūlymo, taigi matote, kad biudžetas yra ženkliai sumažintas. Taip pat reikėtų prisiminti, kad e, prieš metus dauguma valstybių apskrit, norėjo apskritai atsisakyti regionų politikos. Dabar mes sakome, kad e, na, ši politika išgyveno ir atremė e, stanglaudos politikos priešų spaudimą. Ir be BŽUP politikos, anglodos politika yra vienas svarbiausių politikų ES. Dabar kalbant apie 14 e, ir 20 metų susitarimą, tai žinodami, koks yra, galime galvoti apie tolesnius veiksmus ir e, tai, kaip užtikrinti e, augimo stabilumą. Tai tikrai nėra lengva padaryti dėl to, kad, na, valstybių, 27 valstybių interesai buvo tikrai labai skirtingi. Tuo pat metu noriu pasakyti, kad mes pritarėme e, politi e, regionų politikos e, santvarkai, kaip siūlė komisija ir tam, kad būtų įvesta perinamųjų regionų kategorija. Komisija pradžioje sakė, kad reikėtų na, sukurti tokį kategorijų paskirstimą, kuris leistų remti ir tuos regionu, regionus, kurie, kurių BVP sudaro 60-95 e, procentus ES BVP, e, išvengiant e, na, kažkokiu didžiuliu iškraipimu ES. Turiu pasakyti, kad šiuo klausimu mes visą laiką rėmėme Europos parlamento poziciją. Turiu paminėti taip pat ir e, fondą, e, iš kurio būtų e, remiamas jaunimo nedarbo mažymas. Ir šio fondo lėšomis galėtų pasinaudoti tie regionai, kur jaunimo nedarbas siekia daugiau nei 25 procentus. Pereitą mėnesį mes patvirtame rezoliuciją, kurioje mes pritarėme šiai iniciatyvai ir sakome, kad na, e, įgyveninančią e, iniciatyvą turėtų būti traukta ir regionė, ir vietos valdžia. E, turėtų būti sukurtas Europos koregavimo mechanizmas, kuris galėtų finansuoti E, transporto infrastruktūrą regionuose. Nors e, šiai e, politikai biudžetas yra ženkliai sumažintas, tačiau bet kuriuo atveju na, šiai sričiai taip pat bus skirta nemaža lėšų dalis. Kitas dalykas yra tarybos išvadų 129 punktas. Ten kalbama apie e, lankstumą, kuris yra suteikiamas valstybėms narėms priemant sprendimus. Turiu pasakyti, kad šiuo atžvilgiu Europos parlamentas e, e, kaip ir laimėjo, nes to reikalavo visada. Taigi regionų komitetas džiaugiasi pasiektą pažangą, nes pradžioje mes prašėme, kad MFF būtų nedelsiai peržiūrėtas. E, tai buvo būtina daryti. Ir e, na, dėl to, kad dabartinė realybė nebūtinai bus tokia kaip ir po daugelio metų ir teks, na, tarkim, koreguoti ir biudžetus, ir e, atsiradusius skirtumus. Na, suprantu, kad sunku susitarti valstybėms narėms dėl regioninių dalykų. Uh, E, tačiau tai nereiškia, kad sustarimas, kurie pasiekė vadovų taryba, yra pats geriausias ir kad toliau diskutuoti dėrėtis nereikia. E, mes e, pritarėme tam, kad E, apskritai tarybos ir Europos parlamento e, dėrybos e, susidariusioje situacijoje yra labai sudėtingos. Tiesiog aš nenorėčiau, kad Europos parlamentas atmestų apskritai pasiūlymą, nes ekonominė krizė ir toliau įtakos mūsų ekonomikas ir neleis joms atsigauti. Taigi galiausiai aš norėčiau pasakyti, kad Mm, būtų daugiau dėmesio skiriama lankstumui, e, valstybėms narėms suteikiamam lankstumui. Ir komitet, regionų komitetui tai yra tiesiog raudona e, linija. Ir tikrai dėl lankstumo klausimo negali būti kažkokių nuolaidų. Uh, Toliau dėl Europos biudžeto struktūrinio deficito, e, kuris e, atsiranda dėl e, įsipareigojimų ir asignavimų sumų skirtumo. Žinote, kad Šiuo atveju tenka pritarti Europos parlamento pirmininkui, kad dabartinė tendencija uh, E, dėl struktūrinio e, deficito negali tęstis. Ir dėje dabartinis e, vadovų tarybos sprendimas šios problemos nesprendžia. Europos, Europos parlamentui neprimtinas yra struktūrinis Europos biudžeto deficitas ir šiuo atžvilgiu turite mūsų visokiojopą paramą. Aš norėčiau pasveikinti Europos parlamento dėrybinę komandą, ypač ponę Hubner. Uh, dėl rezultatų, kurie buvo pasiekti su taryba. Dauguma e, kompromisų, kurie buvo pasiekti su valstybėmis narėmis, e, atitiko tai, ko reikalavo regionų komitetas, pavyzdžiui, Elksenos e, kodeksas, Elkseno kodekso įvedimas kuriuo reikėtų vadovautis, pavyzdžiui, tokių veiksmų planų parengimui Mums patinka taip pat, kad asociacijos sutartyse numatoma atsižvelgti į teritorinius iššūkius, demografinius iššūkius, rengiant e, veiksmų programas. Ir mes džiaugiamės, kad e, susitarime e, tarp tarybos ir e, Europos parlamento, visi tie dalykai bus atspindėti. Yra taip pat daug dalykų susijusių su e, tam tikromis sąlygomis, kurios apsprendžia, kaip ES valstybės narės privalo laikytis e, tinkamos valdysenos įgyvendant biudžetą. E, ironija ta, kad siekima panaikinti pernelyg didelį deficitą valstybėse narėse tuo, tuo pat metu, kai ES savo biudžete taip pat turi struktūrinį deficitą, kuris laiko einant dar išauks. Ir šią prasme norėtume matyti daugiau nuoseklumo ir tikimės, kad Europos parlamentas šitą poziciją gins trialogo posėdyje. Regionų komitetas pasisako prieš 7 procentų nacionalinį rezervą, kai kalbama apie sanglaudos politiką, kaimo plėtrą ir jūrų plėtrą. E, tai užkirstų kelią e, valstybių narių vietos valdžiai e, užsibriežti e, tinkamus tikslus. Vietoj to norėtume matyti daug daugiau lankstumo. Ir e, mes esame nepatenkinti, kad tarybos išvadose kalbama apie finansavimo skirimą nacionalinių ir regionių lygmenių, tuo pat metu numatant tam tikras viršutinės ribas. Ir e, taip pat užsimenama, kad bus konsultuojamasi su regionų komitete, tačiau jokių teisėkuros pasiūlymų šią linkmę mes nesame užtikę. Na ir dabar labai trumpai apie Europos e, sąjungos kaimo plėtros platformą. Aš suprantu, kad ponas Albrechtas siūlo paremti šį pasiūlymą, jeigu bus užtikrintas glaudus bendradarbiavimas su regionų komitetu. Aš ponui Albrechtui labai dėkoju už tai ir raginu jį e, tokią mintį paremti, nes iš tikrųjų e, negerai, jeigu nauja politikos platforma būtų kuriama neatsižvelgiant į mūsų instituciją. Taip pat norėčiau, kad būtų pamastyta apie galimybę e, regioninį bendradarbiavimą plėsti į trečiasias šalis. Tam reikia pakoreguoti teisės aktus. E, šiuo metu e, regioninė vystimas politika yra išsiplėtojusi kiek galima uh, tik įmanoma, mums reikia stiprinti bendradarbiavimą su partneriais visame pasaulyje, kad bendrai galėtume spręsti kylančias problemas. Ir e, regionų komitetas norėtų, kad e, šios idėjos e, būtų įtrauktos į trilogo dėrybas. Štai kokius dalykus mes laikome svarbiausiais E, aš žinau, kad problemų, kurias reikia aptarti trialoge, skaičius yra labai didelis, tačiau vis tiek tikimės, kad bus įmanoma pasiekti kuo geresnio susitarimo. Priminsiu, kad ekonomijos krizės akivaizdoje ES turi galvoti apie ilgalaikės investicijas, e, siekiant pasiekti tų tikslų, kurie užsibriežti strategijoje 2020. Gera valdysena turėtų būti mūsų gairė šitose darybose. Labai svarbu neužmiršti regionų ir vietos lygmens. E, kai kalbama apie skaidrumą, tai jis turi būti taikomas ir finansavimo sričiai. Mm, regionų komitetas tikisi, kad Europos parlamentas sugebės apginti tą vaidmenį, kurį jam suteikia sutartys ir išlaikys stipres pozicijas e, gindamas e, Europos piliečių ir Europos savivaldos interesus. Dėkuoju. Pirmininkė, neįsijungusi mikrofono dėja kalba. Atsiprašau, e, turėsiu pakartoti tai, ką bandžiau pasakyti Turime septynis ir aštuonis norinčius pasisakyti. Prašome apsispręsti, ar tikrai norite kalbėti, kad galėtume apskaičiuoti laiką. Pirmasis e, kalbės ponas Salvador Garyga. Ačiū. Pone Valkartel, už jūsų pasisakymą. Vakar e, ponas Baroso pirmininkų suėgoje minėjo, kad dabartinės ribos, kuriomis apribotas biudžetas, praktikoje negali būti pateisinamos. E, diržų veržimasis komisijos nuomonė reiškia, kad kiekybiškai šie pasiūlymai nebus e, realistiški. Kalbant apie e, kokybinę reikalo pusę, iš dalies viskas priklausys nuo e, vidutinio laikotarpio peržiūros. Kalbant apie išlaidas, mokėjimų asignavimų srityje mes e, tikrai norėtume, kad egzistuotų automatinė perkelimo, lėšų perkelimo galimybė. Mes taip pat pasisakome už tai, kad e, regionų komitetas įsitrauktų į e, dėrybas dėl biudžeto, tame tarp ir dėl makroekonominių dalykų, kaip kad jūs minėjote. E, Europos parlamento rezoliucija, kuriai pritarė daugiau kaip 70 procentų narių, e, pabrėžia šią mintį žvelgdami į sanglaudos politiką, į sąlygas. E, aiškiai matome, kad nėra dermės tarp sanglaudos politikos priemonių ir regionų pasiektų rezultatų. Mes taip pat laikomės nuomonės, kad e, reikia atsižvelgti į regionų specifinius poreikius, norėtume išgirsti iš jūsų, kaip e, su ta makroekonominė situacija gali dorotis regionai. Ponas Van Nistelroj. Dėkuoju, ponė pirmininkė, sveikinu Jūs tapus regionų komiteto vadovu. Kalbant apie visus reglamentus ir reguliavimą ir e, finansinę perspektyvą, dabar atėjo laikas jau e, susitelti ties rezultatais. Ir e, kaip e, ką tik sakė ponas e, Gryga, e, mūsų frakcija negali susitaikyti su skirtumais tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. Tai fundamentalus dalykas. Kitas e, dalykas e, yra tai, kad e, e, biudžetinės perspektyvos ateitis turėtų dabar būti išspręsta trialogo e, dėrybose. Yra dalykų, kurių neverta net kartoti. Tačiau svarbus dalykas yra tai, kad šis mechanizmas yra septynių metų mechanizmas. Tai yra aišku ir mūsų tikslas turėtų būti tokią perspektyvą ir išlaikyti, kas beivyktų e, tose darybose, neturime mm, greuti tos perspektyvos. Ir tai yra, taip sakant, raudona linija man visose tose diskusijose. Mūsų laikas ribotas, bet aš norėčiau e, komiteto, regionų komiteto paprašyti, kad jis įsijungtų į tą septynių metų uh, E, procesą ir e, aš manau, kad per ateinančius tris e, mėnesius mes kaip pranešėjai draugė su pirmininkaujančia Airija ir Europos komisija padaryti galutinius sprendimus. Mes turime nuveikti savo darbą, užtikrinant naująją sanglaudos politiką. Ir čia yra nemažai sunkumų. Pavyzdžiui, jūs turite savo stebėsenos uh, mechanizmus. Ir man atrodo, dabar mes pereiname į naują, pavyzdžiui, e, išmaningos specializacijos etapą, kai e, savo sanglaudos regionų politikos priemonės e, mes pradedame derinti su mokslo tyrimų ir technologijų plėtros priemonėmis. E, taigi atsiranda naujų mechanizmų ir e, Europos parlamentas čia turi įvairiausių savo minčių dėl teminės koncentracijos, taip pat informacinių ir komunikacijų technologijų srityje. Ir labai svarbu, kad regionų komitetas įgyvenimo stadijoje stebėtų, kaip viskas yra daroma, nes vienas dalykas yra surašyti viską ant uh, popieriaus, o kitas stebėti, kaip mes iš tikrųjų pastumėsime tuos dalykus praktikoje. Tai svarbu, nes e, kai kurie žmonės, e, ne mūsų komitete, bet e, parlamente apskritai dažnai klausia, o kam mums reikia regionų komiteto, kai mes turime Europos parlamentą. Aš manau, kad jūs aktualūs tiek ir formuojant politiką, tiek ir komunikuojant uh, E, tiek ir siekiant priartinti mūsų institucijas prie to, kas vyksta regionuose ir priartinant mus prie piliečių. Tad e, šią prasme galbūt reikėtų stiprinti regionų komiteto vaidmenį stebint. E, kaip sakyta, nereikia naujų struktūrų, bet galbūt pravartu būtų jums per ateinančius kelias mėnesius į šitą mintį atsižvelgti. Ačiū, Karim Madeli. Ačiū, ponia pirmininkė. Regionų komiteto pirmininkui norėčiau pasakyti, kad jūs detaliai apibūdinote situaciją, mes pritarėme jums. Būtent, kad sustarimas dėl daugiametės finansinės programos patvirtintas tarybos netitinka E, strategijos, kurios, kurią reikia įgyvendinti poreikio, būtent 20 metų strategijos poreikių. Nes aš manau, kad e, e, regionų komitetas turėtų skambinti pavojaus varpais dėl šio sustarimo, dėl biudžeto trūkumų. Man atrodo, reikia įveikti didžiulius iššūkius klimato kaitos problemą ir energijos tiekimo E, problemą. Turiu pasakyti, kad klimato kaitos problemos turi būti sprendžiamos žemesnių lygmenių miestos, vietos e, valdymo institucijose ir visi iššūkiai, su kuriais susiduria vietos valdžia, turi poveikį konkrečiems e, regionams, pavyzdžiui, reindustrializuojant ekonomiką vietose. Todėl svarbu E, pradėti taikyti tikrą daugia pakopį valdymą. Ir būtent regionų komitetas gali padėti pasiekti tokį susitarimą, suvaidinamas svarbu vaidmenį. Taigi toks pirmasis svarbiausias iššūkis. Kitas iššūkis, kaip jūs sakėte, yra ekonomikos iššūkis, e, turint galvoje įvairiausius jo aspektus. Yra E, kai kuriuose regionuose didžiulis jaunimo nedarbas iki 60 procentų, todėl turime iš tikrųjų gerai pagalvoti, kaip dinamizuoti vietos ekonomiką, e, skatinti naują ekologišką pramonę. Na, o kitas iššūkis yra socialinis iššūkis, didėjant nedarbui, didėjant skurdui blogėjant socialiniams sąlygoms, didėjant disbalansui tarp mm, gyventojų miestuose ir kaimuose, Europos parlamentas negali užsimerkti ir nieko nedaryti. Todėl aš kviečiu, kreipiuosi į kolegas ir laikytis mūsų pradinio pasiūlymo stiprinti Europos biudžetą ir nepasiduoti E, šantažui. Manau, kad regionų komitetas taip pat gali padėti siekiant padaraus kompromiso. Dabartinė situacija man kelia nerimą. Pasakysiu kodėl. Darybos e, vyksta labai lietai trilogas, kai kalbama apie sanglaudos politikos ateitį, viskas vyksta labai lietai. Komisija velka kojas peržiūrint svarbiausius straipsnius. O jūs, aišku, regionuose laukite rezultatų, pavyzdžiui, kuriant naujų, naujas regionų kategorijas, perinamosius e, regionus. Labai svarbu turėti aiškias pozicijas dėl tų svarbiausių dalykų, kad galėtume užbir, už, užbėgti problemams už akių. Ir nors ir neturime visos visos informacijos, kad galėtume padaryti galutinius sprendimus dėl ateities. Jeigu norime sulaukti ambicingo biudžeto, kuris leistų pasiekti mūsų tikslus, reikia dėl jo kovoti. Kitaip poveikis regionams bus katastrofiškas. Atrodo, kad Europos parlamentas bando užbėgti už akių problemams, tačiau regionų komitetas turi taip pat tą daryti dėl partnerystės susitarimų, operacinių programų. Kuo vėlesniam laikotarpiu tai atidėsime, tuo labiau būsime atsilikę, kai prasidės naujasis programavimo laikotarpis. Todėl e, manau, kad tokiu tempu kaip dabar mes laiku nebūsime pasirengę. Man atrodo, kad e, signalas, kurį turi siūsti regionų komitetas, e, panašiai kaip jūs dabar kalbėjote mūsų komitete, turi būti labai aiškus. Tas signalas reikalingas ne tik šiam komitetui, bet ir visam parlamentui bei tarybai. Todėl prašau e, teikti savo poziciją ne tik tarybai, bet ir ne tik parlamentui, bet ir tarybai. Turime siekti judėti į priekį ir siekti geresnio, ambicingesnio biudžeto, kuris atsižvelgtų į tokius svarbius klausimus kaip e, nusavi ištekliai. Europai labai svarbu saugoti savo regionus, ne tik taikyti masišką taupimą, taupimą visur. E, prašau visų kalbėti, kaip galima trumpiau, ponas Alfonsi. Norėčiau papildyti tai, kas čia ką tik buvo pasakyta. Jūs mums pateikėte analogiją apie pusiau tušę ar pusiau pilną stiklinę. Manau, kad čia nėra teisinga analogija, nėra teisingas palyginimas. Praėjusią savaitę taryboje buvo tikras politiškas susiskaidimas, galbūt net istorinis susiskaidimas. Jau galbūt pirmą kartą tie skeptiškieji elementai iškilo į paviršų kur kas ryškiau ir dominavo e, visoje politinėje diskusijoje. E, buvo daug kas, kas e, paremė Cameroną, euroskeptikus vienai par kitaip ir Europos parlamentas kartu su regionų komitetu turi veikti greitai, nes esame krizės būsenoje. Aišku, krizė nemažai, nemaža dalimi paaiškina tą euroskepticizmą tarp vyriausybių ir valstybių vadovų. Tačiau labai svarbu, primant svarbiausius sprendimus, panaudoti sutarties suteiktas galimybės. Labai ačiū. Žinoma, parlamentas nori biudžeto, kuris būtų tikra priemonė vykdant Europos politiką. Ar tai būtų susijęs su regionų vystimus, sanglauda, jaunimo užimtumu, ar bendrosios žemės ūkio politikos, ar žuvininkysės politikos reformomis. Todėl mums reikia biudžetą žvelgti iš dviejų požiūrio taškų. Kokiu mastu e, ištekliai bus pakankami, bet ir kokiu mastu jie padės gyveninti esamas strategijas. Labai dažnai išleidžiame didžiulės sumas nepasiektume jokio poveikio gerinant e, politikos sritis ar e, gaivinant ekonomiką. Europos lygmenių yra didžiulis jaunimo nedarbas. Kokie ištekliai numatomi jaunimui, turint galvoje, kad nedarbas yra daugiau negu 20 procentų, procentų. Tai yra 6 milijardai. Jeigu tai padalysime tarp darbo neturinčių jaunų žmonių, 8 milijonų, tai reikštų 700 eurų nedirbančiam jaunoliui septyneriems metams. Palyginkime tai su 100 milijardų. Kitoms sritims, kaip e, įtikinsime piliečius balsuoti e, Europos rinkimuose kitą metą, kai e, matome, kad e, jiems skirtos lėšos yra minimalios. Investuojamos lėšos turi būti paremtos e, lūkesčiais siekiant e, skatinti ekonomikoje. Pavyzdžiui, Graikoje reikia sutaupyti 140 milijardų, tai yra ketvirtis e, septynerių metų visos Europos biudžeto. Tačiau iš šių lėšų niekas iš tikrųjų neskiriama stiprinti ekonomikai ir darbo vietų kūrimui jeigu palaikysime ekonomę neveiklą tam tikrų lygmenių, galėsime sumažinti skolą 20 procentų, kaip sako ekonomistai. Todėl reikia lėšas skirti efektyviau, tačiau aptarti tai reikia visais lygmenimis. Kai kurie žmonės tiesiog kalba, kad reikia mažinti biudžetą, o mums reikia panaudoti išteklius susidoroti su krize Europoje. Kitas klausimas yra Europos benamių fondas. Ar skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Skurdžiai gyvenančių žmonių Europoje padvigubėjo, tačiau skurdo politikos e, šioje situacijoje neįgyvendinti ne, negalime. Na ir trečia, nelyginkime daugiametės finansinės programos kitam laikotarpiu su ankstesniu laikotarpiu, nes sąlygos yra visiškai kitokios. Mes e, matysime, kad visos rytis plėtosis kitaip, todėl šis naujas biudžetas yra kritiškai svarbus. Tikimės, kad parlamentas nebalsuos už biudžetą, kuris nėra skirtas spręsti problemams, o tiesiog užkonservuoja visus senus prioritetus vietoj to, kad kurtume naujus. Vietoj to, kad spręstume nedarbo, neligybės tarp regionų didėjimo problemas, nes dabar turime daugiau skurdžių regionų. Turime visą tai atsižvelgti ir turime pradėti rimtas darybas tarp parlamento ir, darybo, ir tarybos, siekiant biudžeto, kuris tikrai padėtų regionų e, vystimosi politikoje. Kolegos, jau mums baigėsi laikas numatytas e, šiai diskusijai, dar turime penkis žmonės, kurie nori kalbėti. Ar e, dabar norite atsakyti į penkių pasisakiusių klausimus? Ar į visų? Tęsame toliau. Turime dar vieną norintį kalbėti. Prašau visų tikrai kalbėti vieną, dvi minutės, neilgiau. Ačiū, pana pirmininkė. Pana Vilkarselį. Kalbant apie tarybos e, posėdžio rezultatus, turime sutikti, kad Europos Sąjunga nenumato tų išteklių, kurių reikia, kad jį galėtų kovoti su krize ir užtikrintų ekonomikos augimą. Kaip čia buvo sakyta, patirėme be precedentį Europos institucijoms e, laikotarpį, gyvename istoriškais laikais regioninės politikos prasme, nes pirmą kartą regioninės politikos e, istorijoje numatytas na, ar siūlomas e, mažesnis biudžetas 30 e, milijardų e, sumažinimas negali mūsų tenkinti, nes tai turės poveikį visai regioniai politikai. Pakalbėsiu tik apie vieną dalyką. Tarybos išvadus 27 punkte sakoma, kad makroekonominės sąlygos bus numatomos regioniniai politikai. Trialogų e, metu mes bandome laikytis savo pozicijos. Tačiau man kyla klausimų dėl tų makroekonominių sąlygų taikymo. Būtent kokia marža, kokia bus manevro laisvė e, numatyta šiuo metu tam tikrų mastų e, trialogose ir bendrose teisės aktuose mes sukūrėme precedento teisę, kurią gali pasinaudoti parlamentas. E, tai darydami turime laikytis tam tikrų principų, o nesutikti su tuo, kas jau tarsi yra įvykę. Antra, matome, kad pamažu yra silpninamos taisyklės skirtos regioninės politikos įgyventinimui, silpninami patys principai, mažinami regioninės politikos įgyvendinimo tikslai. Prieš jums atvykstant pas mus diskutavome apie valstybės paramą regioninės politikos plotmėje ir apie naujas siūlomas nuostatas. Matome, kad kartais patikiamos e, abejotinos nuostatos, kurios gali turėti rimtų pasiekmių silpnesnėms šalims, sanglaudo šalims. Turime būti atsargesni ir turime suprasti, kad kompromisiniai susitarimai, kurie mums pateikiami, nėra patenkinami, jie mūsų netenkina, nes norime tokios regioninės politikos, kuri pasiektų tų tikslų, kuriuos numatome. Ir paskutinis dalykas. Pasiūlymai, kuriuos gauname, yra labai svarbus, svarbus nes tai yra pagrindas tolesnėms daryboms. ir turėtume neleisti, kad tos nuostatos nebūtų silpnamos darant nuolaidas, kad būtų pasiektas bet koks susitarimas. Žinau, parlamentas turi laikyti savo pozicijos, turi išlikti tvirtas ir pasakyti, kad šis biudžetas yra nepriimtinas. Kornelija Ernst. Ačiū, Kornelija. Kornelija Ernst. Ačiū. norėčiau e, pakalbėti apie e, pačias tarybos išvadas. Jos yra suformuoluotos taip, ne va Lisabono sutartis e, neegzistuoja, taryba nori priimti vienašališkus sprendimus ir dėl finansų nesižvelgdama į Europos parlamento poziciją. Taigi Europos parlamentas kaip ir yra ignoruojamas. Ir dėl tos priežasties e, mes norėtumėm, kad e, regionų e, komitetas būtų mūsų sąjungininkas ir nepritartų tokiam biudžetui, kadangi jis tiesiog būtų neteisėtas, prieštarautų konstitucijai. Juk negali iš karto numatyti iš anksto struktūrinio deficito. Toliau dėl E, tos sumos, kuri turėtų būti skirta jaunimo nedarbui mažinti - 6 milijardai eurų. Tai tikrai tokia jokinga suma. E, jaunimui turėtų būti e, kaip ir skirta kuo daugiau lėšų struktūrinių fondų, o 6 milijardų suma na tikrai yra per maža ir tam mes negalime pritarti. Toliau dar vienas dalykas - tai yra e, makroekonominių sąlygų nustatymas. E, visiškai e, tokios makroekonominės sąlygos yra nereikalingos. Mes na, tam prieštaraujame, nes tiesiog dėl tokių sąlygų regionai neteks tam tikro finansavimo. Taigi Europos parlamentas turi kovoti ir nustatyti prioritetus e, dėl kurių turėtų susitarti Europos parlamento skirtingos frakcijos. Kas, dėl to, kas yra mums priimtina ir e, dėl ko mes ketiname kovoti. Ačiū. Ačiū už suteiktą žodį. E, jūs girdite, ką sako skirtingų politinių frakcijų atstovai ir e, aš galiu e, sakyti, kad esu, na kaip ir patenkintas pasiektais rezultatais, kadangi pirmą kartą ES biudžetas nėra didinamas. Deja, labai mažai lėšų yra skiriama problemams spręsti. ES ambicijos e, lygmuo taip pat nėra e, pakankamas. E, beje, aš abejoju, ar taryba yra pakankamai ryštinga įgyvendindama tinka, kad įgyvendintų tinkamą ekonominę politiką. Um, Taigi e, dėja, e, tam tikrų dalykų atžvilgių mes negalime būti patenkinti. E, pažiūrėkime, kiek JAF biudžeto lėšų yra skiriama regionų paramą ir taip toliau. Tai palyginti su tom sumom, sumom tai ES biudžeto skiriamos lėšos yra jokingos. Uh, E, toliau dėl regionų e, statuso nustatymo. Manau, kad reikėtų vadovautis ne tik tai e, tokiais kriterijais kaip BVP. Reikėtų tiesiog kažkokių geresnių kriterijų, kurie geriau atspindėtų realybę. Taigi reikėtų pagalvoti ir apie galimus įvairius scenarius, kaip būtų galima pasiekti augimo tuose regionuose ponas Matala. Dėkuoju, pirminkė. Labai trumpai. Nekartosiu to, kas jau pasakyta. Yra valstybė narių, kur e, sprendimų decentralizavimas vis dar daro didelį poveikį regionams, ypatingai rytinėms valstybėms narėms ir konkrečiai Rumunijai. Kaip ketinate siekti pusiausviros, e, pavyzdžiui, e, formuojant partnerystę su valstybėmis narėmis ir įgyvendinant sanglaudos politiką regionuose. Ir ar galvojate, kad per ateinantį programavimo laikotarpį regionų vaidmuo auks ir jeigu taip, tai kaip tai gali atsitikti ir kokių žingsnių imsitės šia kryptimi, kad galėtume juos paremti? Janas Albrecht. E, Dėkuoju. E, mes truputį kitaip interpretuojame jūsų intencijas. Dabar lyg ir supratome, kad jūs siūlote mums blokuoti susitarimą. Kiek supratau, jūs paminėjote tuos dalykus, kurie jums priimtini ir už tai raginate mus kovoti, tokius dalykus kaip skaidrumas ir taip toliau. Noriu čia išsiaiškinti iki galo, kad neišsiskirtume su nuomonė, kad e, regionų komitetas pas mus atvyksta tik tam, kad paragintų Europos parlamentą laikytis labai ekstremalios pozicijos. Viena iš problemų, žinoma, yra deficito problema. Mes turime neužmiršti, kad kalba eina apie du skirtingus elementus. elementus. Tai yra 12 ir 13 deficitas. O kitas dalykas yra įsipareigojimų ir mokėjimų netitikimas. Tad mes turime prisiminti, kad įsipareigojimai yra dešimčiai metų, mokėjimai septyniems. Ir vadinasi, tie trys metai skirti tai spragai užpildyti. Aš manau, kad reikėtų e, kovoti už geresnę biudžeto struktūrą, galbūt e, biudžetinę politiką ES ilgalaikiai perspektyvoje turėtume peržiūrėti, bet tai turime daryti žingsnis po žingsnio. Nežinau, ar laikotės tokia pat požiūrio. Ir dar viena pastabėlė. Kalbant apie trilogą, yra tam tikrų elementų, kurie tiesiogiai susijęs su vietos ir regionų valdžia. Tai yra e, miesto vietovių e, galių delegavimas. Taryba priešinasi bet kokiam įgaliojimu delegavimui miestams ar miestų vietovėms. E, aš tikiuosi, kad jūs e, šią problemą padėsite išspręsti. Mes kovojame už delegavimą, o taryba šia prasme nėra visiškai atvira ir aš matau, kad čia uh, yra ir jūsų problema. Paskutinis pasakys ponas Ugės. Ačiū pirmininkė. Tiesą pasakius, mane stebina e, regionų komiteto pirmininko požiūris e, kurį e, jūs rodote ES biudžeto atžvilgiu. Na, dažnai mes kovojame kartu. E, Europos parlamentas, e, regionų komitetas. Žinau, kad jūs e, esate atsakingi už sanglaudos dalykus, už regionų bendradarbiavimą ir taip toliau. Ir dažnai mes priemėme domėnų tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė regionų komitetas. Būtent tai mane stebina. Ir jūs dabar sakote, kad reikėtų nepritarti ES biudžetui tai tiesiog būtų konservatyvius biudžetas, e, neskirtas ekonomikos skatimui. Dėl tos priežasties nukentėtų e, tokios skurdžiau e, gyvenančios zonos, periferiniai regionai. Tačiau ar jūs manote, kad tai turi būti, e, na, taip elgiamasi? Norėčiau užduoti klausimą. E, ką mano regionų komitetas? E, apie ES biudžetą, e, kurį pat, e, patvirtino komitetas. Kokie yra jo šio biudžeto teigiami ir neigiami aspektai? Parauste. Pane, pirmininkė, dabar žodis jums. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos cuantos. Dėkoju. Visų pirma, ačiū visiems pasisakiusiems, nes e, ši diskusija e, suteiks man galimybę kai kurios dalykus paaiškinti. Nes atrodo, ne viskas yra aišku. Antra, e, regionų komitetas iš tikrųjų yra mano institucija, ten dirbu jau 18 metų Ir e, tikrai žinau, kokia institucija regionų komitetas yra savo prigimtimi. Jis neturi jokių galimybių įsitraukti į teisėkuros darbą. Jis tik tai gali renkti nuomonės e, ir tada jūs jau jas galės, galite vertinti arba atmesti. Uh, didžiulė tų nuomonių dauguma yra priimtina jums ir tampa Europos parlamento rengiamų teisės aktų dalimi. Bet e, e, visada turime atsiminti, kokį vaidmenį vaidiname ir e, kokią erdvę užimame. Pasakysiu labai aiškiai, nepamenu, kad aš kada esu pasakęs, kad į biudžetą, kuris yra pateiktas vadovų tarybos Europos parlamentui, yra teigiamas, pozityvus. E, pozicija kitokia. Čia ratais nevaikščiosiu, bet dar kartą paaiškinu, jokiais būdais nesakiau, kad aš uh, vartojau terminą teigiamas ir gyniau biudžetą. Atvirkščiai aš sakiau, kad tai biudžetas, kuriame yra daug kas apkarpyta, kur yra didelis deficitas. Bet aš a, e, racionaliai galiu pasakyti, a, kad trim aspektais parlamento ir regionų komiteto požiūriai sutampa. Kai kalbama apie makroekonominės sąlygas, sutinku, lankstumas visiškai sutinku ir vadinamasis nacionalinis veiklos Rezervas taip pat, e, tai kas pasakyta Europos vadovų tarybos, mums yra netinkama. Ir e, Būtent dėl to, kad mūsų požiūriai, požiūriai su Europos parlamentu čia sutampa, leidžia man sakyti, kad galima pažiūrėti į šį biudžetą teigiamai. Aš džiaugiuosi, kad taip e, atsitiko, kad e, regionų komitetas pritarė Europos parlamento nuomonėje. E, regionų komiteto balsas, šia prasme yra taip pat ir mano balsas, aš matau, e, ką, kokias nuostatas gina Europos parlamentas ir šia prasme esame visiškai Europos parlamento pusėje, bet jokiais būdais nekalbama apie pasitenkinimą biudžetu. Uh, Mes tiesiog racionaliai esame e, patenkinti, kad mūsų pozicijos dėl gyvybiškai svarbių klausimų yra panašios. E, kai kalbame apie būsimąjį biudžetą ar e, kriterijus būsimajam biudžetui. Aš tiesiog raginu jūs dirbti imtis dėti pastangas, kad tas biudžetas ne vien tik tai būtų kažkas ant popieriaus, kad jūs automatiškai patvirtintumėte tą biudžetą, kurį siūlo Europos Sąjungos taryba. Ne, atvirkščiai, aš e, kaip tik sakau, kad e, biudžetas dar nenukeliavo viso skirto kelio Ir dabar jau atėjo parlamento eilė įsiterpti. Anksčiau e, buvo komisijos, dar anksčiau e, tarybos eilė. Būtent tą aš norėjau pasakyti savo pareiškime. Būtent dabar mes turime galutinai suformuoti, suteikti galutinę formą tam biudžetui. Tai jokiais būdais neturi nuvilti mūsų perspektyvų. E, regionai, vietos valdžia negali likti be priemonės, e, be ilgalaikio planavimo ateinantiems septyniems metams. Aš Nesakau, kad imkime ir pritarkime šiam biudžetui. Dėrikimės, stenkimės pasiekti kuo geresnį rezultatą, tegul parlamentas parodo savo galę, kad biudžetas būtų toks, kokio reikalauja Europos piliečiai. Uh, jų situacija yra prastesnė negu kad mūsų čia. Ir tą turi atsiminti visi Europos parlamento nariai ir regionų komiteto nariai, visi miestų merai, visi, kurie užima vienokį ar kitokį postą. Mums reikia, kad jūs dėrėtumėtės su tokiom pajėgom, kurios apibūdina šį parlamentą. Siekime tokio rezultato, kuris taptų svarbiu, svarbia priemonė Europos Sąjungoje. Būtų baisus prieštaravimas, jeigu sakytume, kad Europos biudžetas nuo 14 iki 20 metų yra absoliučiai puikus augimo veiksnys ES išeinant iš krizės ir tuo pat metu konstatuoti, kad tas biudžetas ne tik, kad nepatobulėja, o atvirkščiai sumenkėja. Tai būtų didžiulis prieštaravimas. Mes tai sakėme, aš esu asmeniškai tai sakęs ne kartą. Dar ką mums reikia padaryti dabar? Tobulinti tai, kas gali būti patobulinta. Ir šito aš prašau jūsų padaryti. Ir kalbu ne kaip asmuo. Aš kalbu kaip regionų komiteto pirmininkas. Regionų komitetas nori, kad šis biudžetas būtų patobulintas. Bet ir, ir regionų komitetas e, kaip tik sako, kad e, nieko blogiau negali įvykti, kaip kad e, šio biudžeto patvirtinimas tokio, koks jis dabar yra. Jeigu biudžetas nebus toks, kokio mums reikia, jeigu nebus korekcijų prisiderinant prie tikrovės, e, mes e, tokio biudžeto nenorėtume. Reikia ieškoti pusiausvėros tarp to, kas yra tikroviška ir įmanoma iš vienos pusės ir to, kokie yra mūsų lūkesčiai. Žinoma, tai, kad e, ta pusiausvėra sunki, nepadaro jos neįmanoma. Ponės ir ponai, Europos parlamento nariai, aš kreipiuosi į jūs, prašau jūsų, patobulink, patobulininkite šį biudžetą. Ir darykime viską, kas įmanoma, kad neliktume be jokio biudžeto, nes mes tokiu būdu nubrauktume e, visas pastangas išbristi iš krizės. Aš e, kaip kad buvo minėta, pasakau už papildomą tam tikrų regionų baudimą, žengiant toliau negu kad makroekonominės sąlygos mes pasakome prieš negatyvės priemonės planetai būtų netgi neteisėta. Ir e, mums kyla klausimas, ar a, e, pozityvus ar neigiamas reiškinys yra siekimas turėti naujų kontrolės mechanizmų. Ponui Van Nistelroj galėčiau pasakyti, kad mes galėtume sukomplikuoti viską, jeigu e, kurtume dar daugiau kontrolės mechanizmų. Jau dabar egzistuoja tam tikra sistema, stebėsino sistema strategijai 2020 kontroliuoti Tad mums nereikia kurti to, kas dar nesukurta. Todėl aš pripažįstu, kad vyksta e, nesibaigianti diskusija dėl to, ar reikia regionų komiteto, kaip kad e, kartais klausia Europos parlamentas. Kągi, e, tęskime šią diskusiją. Aš pirmininkauju regionų komitetui, nes aš atstovauju ES regionui ir aš ginu tokią instituciją, kuri dalyvauja kaiminystės politikos įgyvendinime. Bet jums tenka prievalė kovoti už interesus visų institucijų, kuriams atstovaujate. E, negalima sakyti, kad visi mes kovojame už tą pačią kaiminystę, nes taip nėra. E, merai yra arčiau piliečių, pavyzdžiui, negu kad regionai. Būtų keista, jeigu aš neikčiau, kad merai arčiau piliečių negu kad autonominių regionų vadovai, kaip mes juos vadiname Ispanijoje. E, mes darome tam tikras išvadas, dirbdami konkrečioje teritorijoje. Turime žiūrėti, ar reikia toliau plėtoti politiką, ar reikia uh, kovoti su galimu dubliavimu ir jeigu e, tam reikia platesnės diskusijos, mes mielai su jumis apie tai toliau diskutuosime. E, žinau, kad e, laikas spaudžia mus visus, tame tarpe ir mane. Žinau, kad jau turbūt tuoj pavėluosiu į lėktuvą. Nuo rytojaus mums reikia pradėti kurti visą virtinę elementų, e, kurie sudarytų pačią jautriausią e, politikos dalį, kalbant apie piliečių interesus. Makroekonominės sąlygos e, palies visus, bet ar tai prisidės prie užimtumo, prie kovos su atskirtimi. Pažiūrėkime apie klimato kaitos problemą, kuri susijusi su pažeidžiamumo klausimais. Tad, kai kalbame apie kaiminystės politiką, mes regionų komitete dirbame, kad galėtume pasiekti vadinamai merų paktą. Ir e, labai aiškiai tai noriu pasakyti, kad e, geriausia priemonė kovoti su klimato kaita ir, ir pasiekti įsipareigojimų e, tokiuose srityse kaip energijos efektyvus naudojimas. Visa tai yra dalykai, kurių reikalauja mūsų piliečiai. Ir todėl merų paktas man atrodo yra pats naudingiausias instrumentas, leidžiantis mums visiems e, prisidėti prie tų problemų, kurios kyla dėl klimato kaitos sprendimo. E, daug, aišku, čia dirbama, bet susidurime ir su bandymais paneigti tikrovę. E, jaunimo nedarbas 6 milijonai jaunų žmonių. 6 milijardai. Ir e, mes e, iš tikrųjų įžeidžiame tuos jaunus žmonės, kurie nebeturi jokių perspektyvų. Mes privalome formuoti politiką, kuri būtų artima piliečiams. kuri būtų primtina regionams. Ir e, štai čia yra regionų komiteto vaidmo. Vakar e, mes buvome surengę sustikimą su uh, regionų ir vietos valdžios atstovais iš Viduržymio jūros šiaurės ir pietų kraštų. Vėlgi čia svarbus regionų komiteto vaidmuo. Kalbėjome apie euroskepticizmą. Be jokios abejonės tai nerima kelti problemą. Bet antra vertus jį neišvengiama neišvengiama, nes dar nuo pat 86 metų, kai Ispanija įstojo į Europos Sąjungą, mes e, dabar galime pasakyti, kad dėl istorinių, kultūrinių ir kitų priežasčių a, iš tikrųjų turėjome tai padaryti daug anksčiau, bet dėl diktatūros, dėl istorinių priežasčių nesugebėjome to atlikti. Bet neturėjau galimybės iki 86 metų tapti ES piliečiu. E, ir dažnai tai buvo vadinama euroskepticizmu. bet tam tiesiog nebuvo galimybių. Aišku, euroskepticizmas yra visų mūsų rūpestis ir e, visos institucijos, visi tie, kurie už tai atsako, visi pareigūnai e, nuo mažiausios savivaldybės mero iki didžiausios ir galingiausios valstybės narės Europos Sąjungoje vadovo turi tuo rūpintis. Apie biudžetą ir finansavimo panaudojimą. Toks biudžetas, koks yra siūlomas, nėra tas biudžetas, kurį lengva būtų paremti. Žinoma, turime leisti pinigus veiksmingiau. Biudžetas nukirpta, nukarpytas 30 milijardų. Bet e, tai, kas liko, turi būti geriau leidžiama. Jūs turite reikalauti, kad mes tas išlaidas padarytume veiksmingesnės. Tiesa, kad pergyvename laimės e, laikus, e, dabar ko gero atėjo laikas ašaromis, bet ašaroms, bet tai suteikia mums galimybę daryti korekcijas. E, pone pirminkė, baigiu, kalbėjome apie jaunimo nedarbą, makroekonominės sąlygas ir paskutinis klausimas buvo, ar ateityje regionų vaidmo auks. Taip, Būtent tokia yra mūsų mintis. Ir e, Lisabonos sutartis iš tikrųjų taip pat e, pastarnavo nedideliu postumiu. Didinant mūsų galės, kontroliuojant subsidiarumą. Tad e, regionų komitetas šią prasme taip pat turi galimybę įtakoti sprendimus, bet savaime suprantama, didėja ir mūsų įsipareigojimai e, formuojant politiką. Dėkoju už man sutiktą galimybę pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už tai, kad priemėte kvietimą apsilankyti mūsų komitete ir už tai, kad taip atvirai tiesiai pasidalijote e, regionų komiteto nuomonę bet ta nuomonė susijusi ir su jūsų patirtimi, ir su ta atsakomybė, kurią mes dalėjomės ekonomikos augimo prasme, tačiau mes norime jūs patikinti, kad parlamentas padarys viską, ką galime, kad biudžetas būtų geras, kuris padėtų Europai, regionams, bendruomenėms atgaivinti ekonomiką. Žinome, kad tai bus sunku, bet kad rastume pusiausvyrą tarp geresnio biudžeto ir šiaip biudžeto turėjimo bus sudėtinga. Bet mes savo atsakomybę suprantame. Dar kartą ačiū. Pakukoštai. Mėly kolegos, kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra socialiniai būstai Europos Sąjungoje. Turime nuomonės projektą, kurią parengė ponas Korona. Ir norėčiau pradėti diskusiją ir žodis ponui Karonai. Prieš sekundę aš jį čia mačiau. Taigi prašom, Žodis Jums. Ačiū. Pirmininkė, kalbant apie socialinį būstą, tai šis klausimas yra labai aktualus. E, kadangi socialinis e, būstas e, ženkliai prisideda prie to, kad būtų įgyvendinti skirtingi tikslai, kurie įtvirtinti 20 metų strategijoje, tiek siekiant ekonominio augimo, tiek kalbant apie E, skirtingų regionų sanglaudą, tiek kovojant su skurdu ir e, siekiant socialinės e, integracijos. Tai taip pat galima paminėti šiuo atveju kovą su klimato kaita, taip pat ir energetinio efektyvumo užtikrinimą. Taigi šis klausimas yra labai aktualus. Ir valstybės narės yra įsipareigojusios suteikti teisę į būstą. Taigi e, socialinio būsto tema šiame kontekste yra labai aktuali. Daugeliui ES piliečių e, prieiga prie e, būsto tapo labai aktuali. Pavyzdžiui, dešimtaisiais metais 10,6 procentai ES piliečių neturėjo nuolatinės gyvenamos vietos. Dar 17 e, procentų e, žmonių gyveno e, perpildytose patalpose ir dar 10 procentų ES šeimų E, susiduria su e, problemomis e, mokėdamos, pavyzdžiui, kreditus, pas, kuriuos pasiemė nekilnojimam turtui įsigyti. Taigi šis klausimas tapo labai aktualus, kuris na, dar tapo aktualesnės susidarius ekonominiai kriziai. Dėl tos priežasties labai svarbu, kad būtų imtasi veiksmų ES lygmenių. Uh, E, ir e, panaudojant tam tikslui e, struktūrinių fondų lėšas. Akivaizdu, kad skirtingose šalyse socialinio būsto poreikiai skiriasi. Taip pat gali skirtis ir socialinio būsto poreikiai vienoje to pačioje valstybė narėje. E, pavyzdžiui, e, viena situacija yra susiklošiusi vakarų Europoje, kita situacija yra susiklošiusi rytų Europoje. Taip pat e, didžiulių skirtumų yra ir kaimo, ir miestų vietovėse. Tačiau bet kuriuo atveju būtina užtikrinti, kad bet kuriuo atveju būtų imtasi veiksmų. Taigi e, šiame nuomonės projekte mes tiesiog e, remiame iniciatyvas, kurios būtų skirtos e, socialiniam būstui. Ir kad tam tikslui būtų panaudoti struktūrinių fondų pinigai 2014-2020 metų laikotarpiu, kaip siūlo komisija. Pavyzdžiui, kad būtų galima užtikrinti šilumos ūkio atsinaujinimą E, kad būtų galima užtikrinti e, tvarų augimą, kovoti su socialinė atskirtimi ir e, siekti kitų tikslų. Taigi būtent šiame nuomonės projekte yra akcentuojami šie dalykai. Yra sak, kalbama, apie, kalbama apie investicijas į šilumos ūkio atnaujinimą, kad būtų skatinamas toks tvarus augimas, ypač skurdžiau gyvenančiose e, regionuose. E, kalbam apie tai, kad reikia vengti žalingos segregacijos, e, skatinti socialinę sanglaudą. Na ir sakoma, kad socialinio būsto politikos galėtų būti integruotos į kitas politikas, nes tai turėtų labai daug teigiamų pasiekmių vietos politikai. Pavyzdžiui, būtų skatinamas užimtumas, teikiama parama mažoms ir vidutinėms įmonėms, užtikrinta socialinė įtrauktis. Taigi e, labai svarbu, kad būtų e, reaguojama į socialinės problemas. Tai yra viena dalyka, vienas dalykas, tačiau tuo pat metu reikia skatinti socialinę e, sanglaudą, reikia skatinti ekonominį atsigavimą, taip pat kurti naujas darbo vietas. Dėkuoju. Labai ačiū. Šešėliniai pranešė Joachimo nėra, toliau Karimadėlį. Ačiū. Noriu padėkoti kolegai ponai Karonai už parengtą nuomonę, kadangi aš esu šešėlinė pranešėja. šiame komitete, bet taip pat aš rengiu pranešimą ir pagrindinėme komitete, tai aš pritariu kolegijų. Socialinis būstas yra tam tikras svertas, kuris gali padėti išbristi iš krizės, krizės ir padėti gyvendinti 20 metų strategiją. Turime ieškoti bet kokiu pozityvių aspektų, kurie prisidėtų prie ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, kurios nebūtų perkeltos kitur. Svarbiausia yra naudingas poveikis makroekonominiam stabilumui, kaip visi žinome. Per Europos semestrą komisija gali numatyti ir užbėgti už akių naujų būsto ar nekilnojamo turto burbulų atsiradimui. O vienas iš būdų tai padaryti yra statyti socialinius būstus. Na ir kolega taip pat priminė, kad reikia kovoti prieš klimato kaitą. Tam reikės didžiulių investicijų, ypač atnaujinant energijos tiekimą būstui, taip pat e, būsto energetinio naudingumo. Reikia e, sustiprinti didinti atsinaujančių šaltinių panaudojimą energijos tiekimą. E, tai reikia taip pat stiprinti siekiant numatytų tikslų. Na ir trim ketvirtadaliais iki 50 metų turime sumažinti mineralinių iškasinų panaudojimą. Taigi socialinio būsto statyba yra naudinga daugeliu aspektų, labai e, svarbu taikyti integruotą požiūrį ir e, daugia pakopį valdymą. Ir tai yra sanglaudos dalis. Europos Sąjunga turi finansinių svertų ir išteklių. Jie turi pakankamą daugiametį biudžetą. Žinoma, mūšis dėl biudžeto dar tik prasideda, tačiau šiame komitete, kai kalbama apie investicijas ir socialinės lėšas, Mes kovosime dėl didesnės, didesnės dalies. Ir paskutinė mintis, kuriai norėčiau pritarti, kuri man patinka kaip aplinkos saugos e, atstoviai, turime kovoti prieš miestų nykimą, įvairių socialinių grupių segregaciją. Ir turime panaudoti vietos integruoto vystimosi priemonės socialinio būsto propagavimui. Kaip ten bebūtų, e, labai džiaugiuosi, kad galiu dirbti su pranešėjai šią temą ir noriu paraginti, kad šiai nuomonė būtų panaudota, paraginti parlamentą investuoti į socialinį būstą, kur, kas padėtų mums ir kovojant su krize. Tai, o, tai daryti reikia skubiai. Toliau. Aldridžio Flasak. Ačiū, pirmininkiau. Būstas yra jautri tema. Ir gerai, kad mes diskutuojame šiuo svarbiu klausimu. Kita vertus, turime suprasti, kad būstas yra nacionalinės kompetencijos dalis, nacionalinės socialinės kompetencijos dalis. Ir aš pritariu prieš tai kalbėjusiai oratoriai, kad tai reikia spręsti kaip galima žemesnių lygmenių. Todėl aš nemanau, kad yra tinkama kurti kažkokį ypatingą Europos centrą būsto stebėsenai. Tai būtų tiesiog naujas biurokratijos elementas, o informacija ir taip jau yra prieinama, ją gali pateikti nacionalinės vyriausybės. Na, o kalbant apie energijos, energetinį skurdą, tai aš Nemanau, kad bandydami paveikti energijos kainas tam tikroms gyventojų grupėms mes pasiektume kažką. Manau, kad čia būtų eiti per toli. Janas Olbrichtas, turiu trumpą pastabą, galbūt mūsų tekste reikėtų įtraukti problemas, kurios atsiranda, kai neturime aiškios socialinio būsto apibriešties nes yra e, valstybės narėse visai kitokios apibrieštis. Turime puikų Olandijos pavyzdį, e, kas pademonstruoja valstybės paramos problemą. Taigi įvairiose valstybės narėse socialinis būstas e, traktuojamas kaip būstas skurdžiausiems ir susijęs su socialinėmis problemomis, tačiau socialinis būstas yra susijęs ir su savininku ar uh, organizatorium tokios sistemos, nes, pavyzdžiui, Prancūzijos sistema skiriasi labai smarkiai nuo Lenkijos. Taigi viena vertus tai yra socialinė problema, tačiau kita vertus reikia taip pat kalbėti ir apie e, socialinio būsto mastą ir apie apibriežtį, nes kartais mes, atrodo, kalbame apie visiškai skirtingus dalykus. Ačiū, ponia Karona, ar norite pakomentuoti kolegų pasisakymus? Ačiū pirmininkė, trumpai. Aš e, norėčiau pritarti viskam, kas buvo pasakyta. Konkrečiai norėčiau pritarti tam, ką pasakė e, kolega Olbrichtas. Tikrai labai svarbu, kad būtų e, apibriešta, kas yra socialinis būstas ir kad na, bū, tas apibrieštis būtų kiek įmanoma parengta atsižvelgiant į tai, kas yra visose valstybėse narėse. Nes aišku, viena situacija yra Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje ir dėl tos priežasties socialinio būsto apibrieštis yra tikrai labai aktuos, aktuolus dalykas. E, lauksiu kolegų pakeitimų pasiūlymų, tačiau man atrodo, kad e, dauguma, kurie pasisakė, pritarė mano nuomonės projektui. Dėkoju, nebūtų daugiau pastabų. Aš norėčiau pasiūlyti nustatyti 22 vasario kaip terminą pakeitimams iki 12 valandos dieną. Dėkoju. Toliau posėdžiausime nuo trečios valandos. Pono Gairio pranešimas atidėtas, kaip žinote. Tad pradėsime nuo Omardžį pranešimo. Labai dėkui.